meine sehr verehrten Damen und Herren. Ponios ir ponai, norėčiau pasveikinti čia visus susirinkusius tokį gražų antradienio rytą. Ypač sveikinu komisijos vicepirmininkė, komisarė atsakinga už teisingumą, Vivien Reding. Ji dalyvauja maloniai mūsų viešame klausime dėl kolektyvinių ieškinių ir tarsi žanginį žodį. Komisija yra pateikusi dokumento šioje srityje, horizontaluje. Parlamentas turi pateikti savo poziciją. Būtent stengiamasi reglamentuoti kolektyvinius ieškinius visose įmanomose srityse, o atsakinga komisarė yra būtent ponė Reding ir todėl ji čia šiandien ir yra. Prieš suteikdamas žodį komisariai Reding norėčiau trumpą pastabėlę pasakyti. Mes užmėsgėme e, santykius su Europos vartotojų apsaugos kolektyvinė organizacija ir buvo išsakytas nusiskundimas, kad vartotojų e, balsas bus neišgirstas. Tačiau mes manome, kad už vartotojų klausimus yra atsakingas IMKO komitetas, o mes čia su procesinėmis, procesiniais klausimais užsiminėjame. Tačiau tikrai, manau, būtų pragmatiška vis dėlto. Perėjus prie klausimų ir atsakymų, trumpai suteikti žodį vartotojų uh, gynėjų atstovams, jeigu nėra milžiniškų protestų, tai mes taip ir padarysime, taigi suteiksime OIK atstoviai e, pasakyti keletą žodžių. O po tokios trumpos įžangos paprašysiu ponios vicepirmininkės tarti įžanginį žodį. Prašom. Pona Lėne, ponios ir ponai, Ši proga yra labai svarbi, apsikeičiant nuomonėmis apie tai, ką Europa gali ir turėtų daryti kolektyvinių ieškinių srityje. Europos parlamento nuomonė, aišku, yra labai svarbi. Ir mes, aišku, į ją atsižvelgsime, dirbdami toliau. Taip pat sveikinu Europos parlamento ketinimą pateikti pranešimą savo iniciatyvą dėl komisijos dokumento. Kaip teisingumo komisarė, aš žinau, kaip svarbu užtikrinti e, prieigą prie teisingumo. Vartotojai ir verslas turėtų turėti tinkamų priemonių, gauti kompensacijas, kuomet jų teisės yra pažeidžiamos neteisėtos verslo praktikos e, atvejais. Tačiau kaip teisingumo komisarė aš taip pat žinau, koks, e, kokia ši tema yra jautri. O išsiskrenčios nuomonės, kurias reiškia įvairios šalis dėl to, ar ES turėtų ir, viskai, ir kaip e, turėtų spręsti šios klausimus, nenustepsite, kad valstybės nuomonės taip pat skirtingai žiūri į šias problemas. Kai kurios neturi mechanizmų iš vis E, kitos visai neseniai įvedė kolektyvinių ieškonių mechanizmus į savo teisinės sistemas, o dar trečiosios valstybės narės galvoja apie galimybę kažką daryti ateityje. Komisija turi atsižvelgti į įvairius, įvairias praktikas ir turi vertinti, ar Europos lygmens iniciatyva būtų protinga e, šioje, šiuo atveju ir ar turėtų kokios nors papildomos vertės Europos piliečiams ir Europos ekonomikai. E, dabar mes pasiekėme esminį lūžio momentą, nes e, viešosios konsultacijos, kurias pradėjome metų pradžioje, pasibaigė balandžio 30 dieną, o mūsų ekspertai dabar e, analizuoja E, rezultatus. Susilaukiam 30 atsakymų iš institucinių šalių pusių ir e, daug atsakymų iš piliečių. Kolektyviniai ieškiniai yra sudėtinga tema. Tai yra, jeigu leisite man taip pasakyti, e, reikalas, kuris reikalauja visapusiško požiūrio visapuškas požiūris į kolektyvinius ieškinius ir buvo ta priežastis, dėl ko mes atlikome viešasias konsultacijas, nes pirmiausia, mums reikia išsiaiškinti, ką turime galvoje, kai sakome kolektyviniai ieškiniai. Turime atsižvelgti į tai, kad e, kolektyviniai ieškiniai yra plati savoka, jį apima e, kompensacinės priemonės ir E, teisminės priemonės. Turime atsižvelgti ir tai, kokį vaidmenį vaidina e, viešas sprendimų gyvendinimas. Taip pat turime galvoti apie tai, kaip komisijos darbas, e, raginant ginčius spręsti už teismo ribų, patenka į šį bendrą vaizdą. Ir todėl mes ir bandome nustatyti bendrus teisinius principus E, kad bet kokia ES iniciatyva dėl ieškinių e, turėtų atitikti, ar tai būtų horizontali priemonė ar konkreti. Turime analizuoti, kaip tokie bendri principai tiktų e, Europos teisiniai sistemai ir valstybių narių teisinės sistemas. Daug vertingų pasiūlymų sulauk, kurių sulaukime prie viešasias konsultacijas, dabar yra analizuojami ir jie bus dar analizuojami labai atvirai į tai žvelgiant. Mes, tai yra mano kolegos, vicepirmininkas Almunija ir komisaras Dalybė, aš pati, imamės šio darbo ir planuojame metų pabaigoje pateikti komunikatą apie visapusišką požiūrį į kolektyvinius ieškinius, kuriame bus išdėstyti e, komisijos ketinimai šioje srityje. Komunikatas atsižvelgs į viešųjų konsultacijų rezultatus, taip pat atsižvelgs ir į Europos parlamento poziciją. Ir kur eisime toliau? Na, aš matau keletą galimybių. Pirmoji galimybė būtų baigti visą šį darbą e, tuo komunikatu, e, remiantis argumentais už Europos, e, tai, kad ES čia kištusi, nėra tokie labai stiprus. Antra galimybė yra paraginti veiksmus valstybės narėse, paskelbent tam tikras rekomendacijas. Na, o trečia galimybė būtų teisinis įsikišimas. Arba tai būtų sektorinė iniciatyva arba horizontali priemonė. Šiuo metu, pirmininkė, būtų per anksti daryti kokias nors išvadas, kokie, kurie iš šių galimybių e, bus e, tinkamiausia. nes kiti trys kolegos dar nepriemė sprendimo šio klausimu ir nepateikė savo pasiūlymų e, komisijos kolegijai. Tačiau akivaizdu, kad bet kokia iniciatyva šioje srityje turėtų laikytis valstybių narių teisinių tradicijų ir bet kokia iniciatyva turės vengti piknaudžiavimo sistemą, kas yra pasteikę e, kitose E, sistemose, pavyzdžiui, Junktinėse valstijose. Mes nenorime kartoti tokių klaidų. Todėl, ponia pirmininkė, mano kolegos labai susidomėję e, lauks jūsų e, klausimų rezultatų. Ačiū, ponė vicepirmininkė, už įžanginį žodį. Jūsų kalba tikrai išsamei pristatė komisijos strategiją ir siekius, o kaip parlamento pranešėjas aš tikrai sveikinu tokią strategiją. Per praėjusias kadenciją buvau pranešėjas Ekon komitete, rengiau nuomonę dėl komisijos baltosios knygos, tačiau tuomet teko suvokti, kad tuometinė komisija visiškai buvo pasirengusi nekreipti dėmesio į mūsų pasiūlymus, buvo pasirengusi išraukti kažką iš stalčiaus ir vadovautis strategi, sektoriniu požiūriu. Ir tikrai gerai, kad pozicija pasikeitė ir kad komisarų kolegija yra pasirengusi rimtai atsižvelgti į parlamento abejonės ir jų paisyti. Taigi įvykiai iš principo vystosi teisinga krimtimi. Sprendimas dėl Baltosios knygos buvo paskutinis šioje srityje per praėjusią kadenciją. Šios kadencijos parlamentas neturi jokio asminio dokumento dėl kolektyvinių ieškinių. Taigi diskutuojame ir rengiame pirmąjį esminį dokumentą šioje srityje ir tikiuosi, kad jis ateityje bus patvirtintas. Nepaslaptis, kad tikiuosi pratesti diskusijas iš praėjusios kadencijos, daug klausimų jau buvo paliesta. Pirmiausia, mes nenorime perimti amerikietiškos sistemos, politiškai tai yra tikrai neginčytinas klausimas. Žinoma, e, velnės slypi detalėse, nes yra tam tikri pas mus siūlomi instrumentai, kurie gali nulemti neigiamus reiškinius, kaip ir Amerikoje. Na, prieiga prie informacijos, ir panašus klausimai labai sudėtingi. Aš vakar diskutavau su komisaru Almunija. Akivaizdu, jog šios problemos dar nėra išspręstos. Reikia išsamesnių diskusijų, koks bus gal, galutinis rezultatas, kas yra priimtina, kas nepriimtina. Antra, jūs kalbate mm, apie neteisminius e, susitarimus ir jų svarbą, nes jie yra pigesni nei teismo procesai. Parlamentas e, savo poziciją tam pritardamas dar dėl Baltosios knygos diskutuodamas buvo išreiškęs. Toliau subsidiarumo klausimas iš ties egzistuoja e, Tarptautinės bylos susijusios su įvairiais masiniais reiškiniais. Čia parlamentas dar bando suformuoti savo nuomonę, ne tik mūsų komitetas rengia klausimus, bet ir kiti. Mes rinksime savo nuomonę ir joje be abejo atsižvelgsime į jūsų komunikate išdėstytus pasiūlymus, tinkimės baigti diskusijos iki metų pabaigos. Toliau galų gale reikia apsispręsti dėl sektorinio ar horizontaliojo požiūrio, kas dar buvo iškelta devintaisiais metais. Aš pasisakau už horizontalųjų požiūrį, nes e, tai padėtų išvengti nacionalinės procesinės teisės suskaldimo, kadangi praeitįje buvo panašių reiškinių ir po to buvo labai sunku vis viską apjungti į vieną dokumentą dėl profesinių kvalifikacijų buvo panašių problemų ir tai yra klasikinis pavyzdys, kaip nereiktų elgtis. Taigi tokie mano įžanginiai, ž, mano įžanginis žodis baigtas. Dėja kolegiai e, suteikti žodžio dabar negaliu, nes pirmiausia išklausysime ekspertų ir po to uh, galėsime padiskutuoti. Ačiū komisarė Redin, kad viešėjote pas mus ir dabar išklausysime mūsų ekspertų. Taigi, noriu pasveikinti ir ekspertus. Pirmasis yra Gerard McDemott, advokatas iš Anglijos. Toliau Paula Meira Lorenzo, ji dirba kompetitingoje komisijos institucijoje susijusioje su mūsų svarstomas teisės ryties įgyvendinimo. Toliau daktarė Anka Sesler, tai yra teisminų bylų skyriaus vedėja Siemens bendrovėje. Ir Malcolm Carfly iš Europos Teisingumo forumo kalbės apie kolektyvinės bylas. Ir po to, kaip sakiau, vartotojų teisių gynėjai tars keletą žodžių, po to tikiuosi turėsime laiko bent šiek tiek klausimams atsakymams ir po to mūsų mm, bus galima atsakyti ir aš apibendrinsiu diskusijas. Taigi, e, pono Žerar Magdemot, prašom. Ačiū, aš Išsakysiu keletą pastabų iš Anglijos perspektyvos ir pakalbėsiu apie tai, ką iki šiol padarėme ir ko tikimės. E, ypač susirksiu ties grupiniais e, bilinėjimaisis ir finansavimu. Norėčiau Jums pasakyti e, savo perspektyvą visų pirma. Aš atstovauju daug žmonių, kurie patyrė didelę žalą ir e, dirbu tarptautiniu mastu, taigi suvokiu tarptautinę perspektyvą visame savo darbe. Taip pat suvokiu finansavimo sunkumus. Aš čia atstovauju advokatūrą, tačiau pamatysite, karts nuo karto mano kalboje yra asmeninių pastebėjimų. Norėčiau smulkiau apžvelgti keletą dalykų Anglijoje. Pas mus yra grupinio bilinėjimosi nurodymai, taip pat yra atstovaujamosios bylos. Grupinis bilinėjimasis e, susijęs su daugeliu klasės narių, o atstovaujamosios bylos yra siauresnės, juose atstovavami tie patys interesai. Pastaruoju metu Emerald ir British Airways byloje buvo siekiama praplėsti e, tokį bilinėjimąsi, tačiau buvo atmestas toks bandymas. Ir proceso, civilinio proceso taisyklės reglamentuoja šias dvi bilinėjimuose grupės. Taigi pakalbėsiu apie grupinius brinėjimuose nurodymus ir finansavimą. Turėčiau pirmiausia pasakyti, kad mano patirtis iš šio brinėjimuose, aš turėjau maždaug 70, taigi ta patirtis yra gana kebli, kad tokios bylos yra brangios ir keblios. Jos, aišku, gali būti naudingos vartotojams ar kitiems ieškovams, kurie kitokiu būdu negalėtų kaip nors subalansuotai e, e, išreikšti savo nusiskundimų. Tačiau vėlgi finansavimas yra pagrindinis klausimas. Grupinio bilinėjimosi nurodymai yra labai svarbus bet kokiems koleginiams ieškiniams. Ir čia labai svarbu, kad tokias bylas tinkamai valdytų patyręs teisėjas. Taip pat jas reikia nuolat peržiūrėti, užtik, siekiant užtikrinti, kad vykdoma pažanga ir visa, kas yra daroma, yra proporcinga kaštų prasme. Anglijoje ir Velse Tokias bylas nagrinėjantis teismai gali priimti privalomus nuosprendžius bendrose, bendrose klausimuose. Ir tokio bilinėjimuose tikslas yra užtikrinti prieimą prie teisingumo, kai žalą patiria daug žmonių. Tačiau individualus nuostoliai nebūtinai turi būti maži Tokiu būdu siekiama užtikrinti greitą bylos išsprendimą. Ir šis parlamentas, primdamas bet kokį teisės aktą, taip pat turėtų atsižvelgti tai, kad jos turėtų būti greitos, proporcingos ir teisingos. Taip pat reikia pripažinti, kad svarbu pasiekti pusiausvyrą tarp ieškovo ir atsakovo tai šiek tiek prieštarauja tam, kaip mes sprendžiame, sakykime, eismo įveikius Anglijoje ir Velse. Yra labai gerai išplėtota sistema, jeigu, pavyzdžiui, e, pasitempiate tik tai kaklą ar kanors įvykio metu, kompensaciją galite gauti, tačiau atskiros bylos tampa vis brangesnės, taigi 3000 svarų žala galbūt būna paskirta po, išmokėti po to, kai e, nukentėjęs turi sumokėti 10 tūkstančių svarų visam bilinėjimuisi. Tačiau čia yra skirtumas e, tarptų nedidelių sužalojimų ir smarkių sužalojimų, kai ir tuomet jau reikia numatyti mechanizmus, pagal kuriuos numatomas finansavimas iš kitų šaltinių. Yra įvairių sričių, kalbant apie grupinio bilinėjimuose nurodymus. Pavyzdžiui, vienas, vienas, viena iš tokių bylų buvo karališkojo Liverpoolio vaikų e, ligoninė, kai negyvų gimusių ar, arba mirusių vaikų kūno dalis buvo saugomos tevams nežinant. Taip pat žyminio mokesčio e, prievolė Tačiau aš norėčiau dabar pakalbėti apie taip vadinamą linkwise bilinėjimąsi. Atrodo, kad ši byla niekaip nesusijusi su vartotojais, bet ji kaip tik su jais yra labai susijusi. Tai yra byla, kai baldų parduotuvės pardavinėjo baldus, kuriuose buvo tam tikros pagalvėlės, kad užkirstų kelią pelėsio dauginimuisi. Ir dėl jų žmonės patirdavo odos nudegimus ir tikrai atskiriems vartotojams buvo padaryta didžiulė žala, ne nuolatinė, ne katastrofiška, bet vertės prasme gal 10 tūkstančių svarų. Aš nebūtinai pavadinčiau tai tokią bylą kompleksinę bylą, tačiau kalbant apie tą bylą kaip apie grupinį bilinėjimąsi, buvo įmanoma užtikrinti žalos atlyginimą. O kalbant apie tą bylą dėl žyminio mokesčio, buvome pradėję ją nagrinėti, tačiau prasidėjus rinkimams jos nagrinimas buvo nutrauktas. Taigi grupinės bilinėjimasis leidžia žmonėms susijungti ir siekti žalos atlyginimo, kuri yra, sva, kuri yra jiems svarbi, nes paskirai bilinėjantis būtų per didelės, per didelės išlaidos. O draudėjams ir, iš, ir, ir, ir atsakovams taip pat patogiau, kai bilinėjamasi grupiniu keliu. Trumpai apie tą sofų atvejį. Taigi juose buvo naudojamas toksinis, toksinė medžiaga, skirta užkirsti kelią pelėsio dauginimuisi ir e, tiems, kas nusipirko ir naudojo tas sofas, buvo, kilo alergijos, nu, odos nugėdimai ir išberimai ir žala buvo įvertinta maždaug 10 tūkstančių svarų. Ir kadangi buvo pasirinktas grupinis bilinėjimasis, buvo užtikrinta tinkama kompensacija. Grupinis bilinėjimasis nėra labai gerai pažįstamas vartotojams, o taip pat ir ne visiems teisininkams. Taigi norėčiau keletą žodžių tarti apie finansavimą. Mes advokatūroje paskelbėme e, mūsų atsaką į paskutinį konsultacinį dokumentą ir nekyla bejonės, kad bet kokio bilinėjimuose atveju tiems, kas neturi labai daug pinigų reikia susirasti finansavimo šaltinį. Anglijoje ir Velse yra gerai išvystyta sąlyginio mokesčio sistema, taip pat yra draudimo sistema, kai draudėjas gali irgi tam tikroje atitinkamoje byloje, atsižvelgiant į tikėtiną jos išsprendimą, padengti tam tikrą dalį bilinėjimosi išlaidų. Dabar taip pat parlamente yra svarstomas įstatymo projektas, kuriame numatomos sąlygos aliginiams mokesčiams, taip pat pagalbai. Jeigu jis būtų patvirtintas, tuo met būtų apribojamas, apribojama, kiek galima būtų, ko, kokį mokestį galima būtų imti pagrindiniams išlaidoms. Žinome, kad teisininkai turi investuoti labai daug pinigų ir laiko, kad užtikrintų kompensacijos išmokėjimą. Ir atsakovai iki šiol visą laiką turėjo mokėti pagrindinį mokestį ir taip pat mokėjo, mokėti sėkmės mokestį. Taip pat reikia atsižvelgti, kad teisininkai prisima didelę riziką, nors kartais pasigirsti ir priešingų nuomonių. Ir daugeliu atveju nors ir teismo sprendimas beveik yra aiškinėjamos, sakykime, kaklo patempimo ar kitokios smulkių sužalojimų bylos bet e, iš savo patirties galiu pasakyti, kad ne visada teismas nusprendžia taip, kaip atrodo būtų logiška tikėtis. Saliginiai mokesčiai pasiteisina, kai kuriuose sritise ne taip kaip kitose, o atsarginiai mokesčiai labiau paplitę JAV, aš suprantu, kad juos, jie yra įmami dėl atsargumo. JAV visi žino, kokios yra rizikos ir, ir ten taip pat galioja pralaimėjęs moka principas. Mes Anglijoje suprantame, kad pralaimėjęs moka principas taip pat yra labai galingas įrankis siekiant užkirsti kelią nepagristam bilinėjimuisi. Man atrodo, kad visos šios klausimus reikės nuodugniems svarstyti, svarstant kolektyvinių ieškinių klausimą. Ačiū uždėmesi. Ačiū, ponė Makdemot. Dabar žodis poniai Paulo Meira Lorenzo. Prašom. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už kvietimą dalyvauti šiame klausime. Už suteiktą galimybę atvykti į parlamentą, į Teisės reikalų komitetą kolektyvinių ieškinių problema Portugalijoje prasidėjo jau 17 amžiuje. Ir teisiškai viskas buvo įtvirtinta dar 18 amžiaus pradžioje 1842 metais. Ir tam tikrose sritise jau buvo kolektyviniai ieškiniai reglamentuojami. Šiuo metu Portugalijoje kolektyviniams ieškiniams situacija yra pakankamai palanki. Yra atskiri teisės aktai dėl kolektyvinių ieškinių, žinoma, pozicijos ne visuomet sutampa, yra ir priešingų nuomonių. Aš trumpai pabandysiu viską pristatyti. Kaip sakiau, kolektyvinių ieškinių teisė yra įtvirtinta mūsų konstitucijoje ir vartotojai mm, gali apginti savo teisės per įvairius vartotojų susivienijimus, per jungtinės organizacijas, aplinkos klausimais, su prekiamis susijęs klausimais ir taip toliau. Taigi kolektyviniai ieškiniai yra neginčiama teisė. Tai taip pat gali iššaukti tam tikrus sprendimus, kuriais yra nutraukiamas tam tikras e, elgesys, procesai, jeigu vis tai kenkia vartotojams, aplinkai ir, ir panašiai. Ir iš pirmo žvilgsnio bylos yra panašios kaip JAV ir baudos taip pat gali būti pakankamai nemažos. Bylų tikslas, kad nukentėjusioji pusė gautų kompensacijas. kompensacijas. 1975 metais buvo primtas įstatymas dėl kolektyvinių ieškinių. Jis nustato, kad visi piliečiai, pilietiniai susivienimai turi teisę pasinaudoti kolektyviniais iškiniais, ginant įvairų viešąjį interesą. Galime konstatuoti, kad nuo to laiko situacija tapo aiškesnė, stengiamasi atsižvelgti į esamus bylos pobūdį. Jeigu teismas nusprendžia konkrečią bylą nagrinėti, jos nagrinėjimas nėra susijęs su didelėmis išlaidomis. Tačiau taip pat yra galimybė nedalyvauti kolektyvinėse bylose. Žmonės, kurie nenori dalyvauti, gali atsisakyti ir pateikti savo ieškinį atskirą tvarką. Portugalijoje e, ieškinius keliantis asmenis ar organizacijos neturi mokėti jokių mokesčių, jeigu jų prašymas kelti bylą bus pripažintas pagristu. Tai yra labai svarbus aspektas, kitu atveju būtų sunku kalbėti apie tinkamą teisių gynimą, kurio mes visi taip siekiame. Kalbant apie poveikį, e, kolektyviniai ieškiniai veikia e, prevenciškai ir kadangi tvarka yra labai gerai reglamentuota, tai neretai kolektyvinės bylos yra sprendžiamos neteisminiu būdu pasirašomos taikos sutartis. Iš principo e, situacija gali būti dviejopai. Jeigu mes pažvelgsime į kiekvieno asmens interesą apginti savo teisės, tai pamatysime, kad neretai tą interesą geriau galima apginti kolektyviai. Tačiau atskirais atvejais labai e, sunku tą padaryti. Ir aišku, ne visuomet kolektyvinį. E, asmeninis interesas gali būti aiškiai skirtas ir tenka vadovautis tik kolektyviniu instrumentu. Savaime suprantama, kad mūsų kolektyvinių ieškinių įstatymas turi būti pritaikytas prie įvairių skirtingų sektorių. Tokiu būdu atsirado daug kolektyvinių organizacijų vartotojų teisės ginančių, aplink, aplinką saugančių. Ir šios organizacijos gina vartotojų teisės ar, ar ž, gina žmonių teisės, kurie mano, jog nukentėjo nuo aplinkos taršos. Nuo 96 metų, atsiprašau, viską e, šios organizacijos labai aktyviai veikė. Tokiu būdu piliečių vartotojų teisės labai sėkmingai yra apginamos. Ir tas, pavyko, tą pavyko pasiekti iš dalies per kolektyvinių ieškinių instrumentą. Tačiau mes turime dar vieną įstatymą, kuris yra labai svarbus, būtent dėl pavyzdinių sutarčių nuostatų. Būtent įstatymė reglamentuojama, kokios e, nuostatos negali būti naudojamas pavyzdinėse sutartyse. Jeigu jos vis dėlto yra sutartyje, tai E, profsąjungos, vartotojų organizacijos ar kitokie susivienijimai ir net prokuratūra pareikalauti, kad šios nuostatos būtų išbrauktos iš pavyzdinių sutarčių. 87 metais buvo patvirtintas aplinkos įstatymas, ten mm, reglamentuojama, kad kiekvienas asmo, kiek, kiek, kiekviena teisėta organizacija ar susivienimas – gali atkreipti dėmesį į jų nuomonę esamas problemas bei e, jas spręsti kolektyvinio ieškinio pagalba. Kalbant apie kompensacijas, tai konstatuojama, kad ne visuomet pinigai keliauja e, ieškovams, neretai, ypač aplinkos bylose, teismas ir įstatymas reglamentuoja kad pinigai turi būti skirti, tarkim, kažkokiam fondui, kuris mm, stengsis panaikinti padarytą žalą aplinkai. kolektyvinės teisės taip pat yra ginamas mūsų įstatymu mm, kilus problemų su kilnojimu E, turtu ar nekilnojimu turtu, tai kompensacijos turi būti perdodamas garantiniams fondams. Neinstituciniai investuotojai taip pat mm, gali e, džiaugtis, kad jų teisės ginamos ir paprastai tokių investuotojų grupės yra pakankamai didelės. Mūsų tikslas, kad kolektyvinių ieškinių instrumentas veiktų preventyviai Tai susiję su didelė nauda, kadangi nereikia nuolat spręsti panašaus pobūdžio bylų, e, bylos yra nagrinėjimos pakankamai greitai. Taip pat konstatuosiu, kad mūsų šią praktiką primena e, JAV teismų praktiką. Tačiau, aišku, ne viskas pas mus yra tobula ir labai gražu pastebimi dideli skirtumai ginant e, interesus įvairiose sektoriuose. Konstatavome, kad kolektyviniai ieškiniai e, praranda e, savo galę, kai bandomas spręsti ginčius neteisminiu keliu. Aišku, tai taip pat liūdnas reiškinys Nukentėjusiems e, e, skirta žala neretai perduodama kažkokiems bendriems fondams ar valstybiniams fondams, ar visuomet tai yra teisinga, kyla klausimas atskirais atvejais konstatuotina, kad neretai e, paskirtos kompensacijos nėra išieškomos. Dėl to pas mus e, buvo sukurta procedūrų tobulinimo komisija, kuri dirba jau dviejus metus. Iš principo vis dėlto Portugalija kolektyvinių ieškinių instrumentas pasiteisino. Kaip jau sakiau, vis dėlto trūkumų egzistuoja ir šių trūkumų mastas dar nėra išaiškintas, nes nėra atlikta pakankamai tyrimų. Gali būti, kad e, kolektyviniai ieškiniai ne visuomet funkcionuoja dėl išsiskiriančių ieškovų interesų ar pernelyg ilgo laiko nuo ieškinio pateikimo iki teismo proceso pradžios ir e, pabaigos. E, daugiausia e, kolektyvinių teisių, vartotojų teisių ir aplinkos teisių įstatymai lemia kreipimąsi pagal kolektyvinių ieškinių instrumentą. Kalbant apie kompensacijas, dažnai kompensacijos nustatomos bendrai visai ieškovų grupiai, tačiau jeigu įmanoma išskirti atskirą žalą, tai nustatomos kompensacijos atskiriems ieškovams. Kalbant apie pačias kompensacijas, čia taip pat nėra viskas gerai, kadangi kriterijai yra ne visai išsamus, dėl to kompensacijas labai sunku nustatyti ypač individualiais atvejais. Kągi tai reiškia praktikoje? Tai reiškia, kad kolektyvinių ieškinių sprendimai yra pakankamai nelengvai įvykdomi ir susidurime su bylų vykdymo problemomis. Jeigu skirta kompensacija turi būti padalinta grupiai ieškovų, tai ta kompensacija gali būti pakankamai nežymi. 99 metais Portugalijoje vienoje byloje buvo apskustas telekomos sprendimas e, apmokestinti savo vartotojus 9,25 eurų mokesčių. Nedidelė suma, tačiau per visus vartotojus susidaro keletą šimtų milijonų. Taigi vartotojo teisų gynimo organizacijos padavė į teismą telekomą. Bilaus nagrinėjimas užtruko, Ir šiuo atveju buvo, aišku, pasinaudota kolektyvinių ieškinių instrumentu. Iš ties teismas konstatavo, kad Portugalijos telekomas neturėjo teisės rinkti šio mokesčio. Ir e, buvo pradėta e, ieškoti galimybių e, sudaryti taikos sutarčiai, Tačiau e, telekomas bylos nagrinėjimo metu mm, bandė išspręsti problemą su atskirais e, e, vartotojais ir ieškovais. Pavyzdžiui, buvo siūloma 13 mėnesių nemokamojo telefonijos paslaugų arba kažkurį laiką nemok... jie gali nemokėti abonentinio mokesčio. Uh, Taigi e, dėl to kolektyvinio ieškinio instrumentas nebuvo toks efektyvus. Taigi tai yra kolektyvinio ieškinių neigiama pusė. Bet e, iš principo kolektyvinio ieškinių instrumentas yra mm, pasiteisinęs, daug sėkmės pavyzdžių, aplinkos, vartotojų teisų gynimo srityse Taip pat konstatavome, kad reikėtų patobulinti taisyklės, jog būtų galima naudotis neteisminio ginčio sprendimo instrumentu. Aš tikiuosi, kad mano pasisakymas e, jums leido bent šiek tiek susipažinti su Portugalijos situacijos pliusais ir minusais, bei padės priimti galutinį sprendimą. Ir ačiū, bei pasirengusi esu atsakyti į klausimus. Ačiū. Dabar žodis daktarė Anke Zesler iš Siemens. Prašom. Labas rytas, ponios ir ponai. Dėkuoju komiteto nariams, kad pakvietė mane pateikti bendrovių požiūrį į kolektyvinius ieškinius Europoje. Siemens, Siemens pritarė komisijai, kad veiksmingas, veiksmingi ieškiniai turi būti vertingi ir vartotojams. Europos kolektyvinė priemonė kištusi į dinamiškus procesus atskirose valstybės narėse. Atskiros valstybės narės turi priemonės kolektyviniams iškiniams, kurios atitinka teisinės tradicijas ir specifinius poreikius. Naujų mechanizmų įgyvendimas užima laiko ir tai e, papildomas priemonės pakankamai neatsižvelgia į esamus, esamas priemonės ir tai būtų nenašu. Bet kokiu atveju nepriklausomai nuo to, kaip ES nuspręs elgtis, mes e, raginame e, elgtis atsargiai. Efektyvus e, ieškiniai nereikalauja būtinai teismų įsikišimo ir jokių būdų tai neturėtų būti laikoma daug žalančiomis galimybėmis. Savo pasisakymę norėčiau daugiau dėmesio skirti penkis, penkiems klausimams. Pirmiausia, ar yra poreikis imtis ES lygmens e, e, priemonių, ar vartotojai ir visuomenė gautų naudos iš masinio bilinėjimosi. Trečia, ko galima pasimokyti iš jungtinių valstybių patirties. Ketvirta, ko reikia vengti bet kokiamis sąlygomis. Ir penkta, kaip vartotojų ieškiniai gali būti patenkinami e, veiksmingai. Pirmiausias klausimas, ar reikia ES priemonės? E, Siemens, ypač konkurencijos teisės e, srityje, nėra vien tik tai ieškovas, bet ir auka e, monopolinių pažeidimų ir potencialus ieškovas. Todėl mes galime įsivaizduoti ir suprasti abi perspektyvas. Ypač, kai kalbama apie konkurencijos teisę, vykdymo trūkumo negalima pripažinti. E, paskiriant didelės baudas e, karteliams buvo pasiekta daug pažangos. 2008 metais komisija paskyrė 896 milijonus baudos karglas karteliui. 2009 metais Intel turėjo, turėjo sumokėti daug kaip milijardą eurų už savo dominuojančios pozicijos panaudojimą, o 10 metais komisija paskyrė 800 milijonų baudą 11 oro linijų, kurios e, dalyvavo oro krovinių vežimo kartelėje. O Vokietijoje taip pat galima uh, išieškoti neteisėtą pelną. Aš nepastebėjau jokių trūkumų, kai kalbama apie žalos kompensavimą, netgi ir tarptautiniu mastu. Privatus ieškovai gali pasinaudoti uh, ieškiniais, kai komisija nusprendė, kad pažeisti įstatymai, antimonopoliniai įstatymai. Kartais e, galima gauti e, paramos iš bilinėjimos finansuotojų ir galima veikti tarp valstybinių mastų. Tobulas pavyzdys iš mūsų praktikos yra susijęs su tuo oro krovinių karteliu noriu detaliau apie tai pakalbėti. Pagal savo teiginį privati organizacija, pavadinta Claims Funding International, subūrė iš 11 valstybių narių ieškinius ir nuo tada ji pateikė ieškinius kelioms oro bendrovėmis. Toks kelias atviras ne tik didelėms, bet ir mažoms bendrovėms ir vartotojams. Todėl nestebina, kad Siemens'o pozicija atitinka mažų ir vidutinio dydžio bendrovių poziciją, kaip parodo e, įvairių e, organizacijų pozicijų dokumentai. Ar vartotojai ir visuomenė gautų iš, naudos iš masinio bilinėjimuose? Vartotojai neturėtų tapti privačiais e, teisininkais. Reikalauti, kad piliečiai e, vykdytų teisę yra priešinga draugiškumo vartotojams principui. Kaip Europos teisingumo forumas yra paskelbęs, viešosios įstaigos turėtų veikti vartotojų vardu, o net virkščiai. Be to, pasiūlymas, kad privatus vykdymas sumažintų viešojo vykdymo naštą neturi prasmės. Kaip visi žinome, teismai negali, negalėtų pakelti tokios naštos apskritai. Kas gautų pinigus? Kolektyviniai ieškiniai nepadėtų sažingiau traktuoti vartotojas. Tik tai 36 procentai kompensacijų sumokėti, e, lėšų sumokėtų kompensacijų Junktinių valstybių e, kolektyvinėse ieškiniuose atiteko tik tai nukentėjusiesiems. Visa kita atiteko kaip mokestis už procedūras ir panašiai. Teisininkai turėtų padėti ieškovams gauti kompensacijas, jie neturėtų ieškoti klientų, kad iš to uždirbtų. Be to, kolektyvinis yra priešingos reikšmės žodis efektyvam. efektyvam. Aš iš asmenės patirties galiu pasakyti, kad kuo daugiau šalių dalyvauja byloje, tuo ilgiau užtrunka procedūra e, metų metus kol ieškovai gauna e, kompensaciją. Tai netinkamas kelias išieškant mažas sumas. Tai ko galima pasimokyti iš Junktinių valstybių patirties? Pateiksiu keletą skaičių. Stanfordo tyrimas e, rodo, kad maždaug 35 procentai bendrovių e, prašo apsaugos bankroto procedūros būdu tai ypač tinka mažoms ir vidutinio dydžio bendrovėms. Be to, dažnai e, susitarti siekiama šantažo būdu. Nuo 70 iki 90, iki 90 procentų tokių ieškinių pateikinama už teismo durų. E, anksčiau Junktinių valstybių aukščiausias teismas vis mane, kad tai, kad e, šių bylų masyvumas paragintų susitarimą yra gerai, atrodė iš pradžių e, tai gerai, nes išvengėme ilgų procesų, tačiau aukščiausias teismas nenumatė, kad toks masiškumas paskatintų tiesiog šantažu išieškoti susitarimo. Nes neigiamas įvaizdis bendrovėms tenkantis dėl tokių ieškinių, e, na, aišku, pakenkė bendrovė autoritetui. Ir dėl to e, krenta akcijų kainos, kai viešai paskelbiama apie bilinėjimąsi. Bendrovių nereikia versti sustarti už teismo tai tiesiog dėl ekonominės realybės. E, civilinio teisingumo sistema e, dar neįmanoma visose valstybės narėse taikyti tos pačius e, negalima ir e, taikyti kažkokių tai saugiklių, kad tai turėtų vienodą poveikį visose valstybės narėse. Ne viena iš valstybių turinčių patirčių, patirties e, sėkmingai neišvengia piknaudžiavimo. Kita problema yra bilinėjimosi kaina, kurios neįmanoma išieškoti. Siemens neseniai buvo pateik, padotas į teismas dėl to, kad E, krito akcijų kaina. Šis ieškinys buvo e, pagristas e, kaltinimų, kad buvo sukčiaujama, tačiau jis buvo nepagristas. Tačiau nepaisant to, mes išleidome beveik 2 milijonus dolerių gynybai. Šių lėšų nebeįmanoma susigražinti ir tuomet tai yra tiesiog vidinių išteklių iš, išnaudojimas. E, aišku, ta kaina galėjo dargi netgi ir išaukti. Ir pagaliau e, turiu paminėti draudimo kainos dydį. Kolektyviniai ieškiniai sukelia e, draudimo kainas iki 20 procentų produktų kainos, dėl kurių bilinėjimasi. Kas sumokės už tokį padidėjusią draudimo kainą? Vartotojai. Todėl ko reikėtų vengti bet kokiamis aplinkybėmis. E, pirmiausia, reikia vengti paskatų, kas, būt, e, kas skatintų piknaudžiauti bilinėjimuose. Šalis turi būti įvardyjamos, e, nereikėtų sakyti, pralaimėtojas moka taisyklės, nereikėtų skirti žalos, na, baudžiamųjų sankcijų. Kaip e, vartotojų ieškinius reikėtų skatinti veiksmingai? ES mastu pastangos e, mažu mastu patenkinti e, ieškinius neturėtų būti pamirštas. versti vartotojus mažas, mažus ieškinius pateikti teismų būtų žingsnis neteisinga linkme. Tai būtų neveiksminga. Siemens e, taiko alternatyvius ginčių sprendimo būdus. Mes teikiame pernybėms alternatyviems būdams, ypač kai kalbama apie mažą žalą. Labai ačiū už Jūsų dėmesį. Ačiū. Ir galiausiai ponas Malcolm Carlswell. Prašom. Ačiū pirmininkė už jūsų kvietimą. Norėčiau e, pradžioje pasakyti tris dalykus. Pirmiausia, mūsų organizacija Europos teisingumo forumas yra įsipareigojusi užtikrinti efektyviai ir greitai pasiekti kompensaciją pagristiems ieškiniams. Būtent todėl mūsų organizacija ir buvo įkurta, kad surastume geresnius būdus, kaip pasiekti kompensacijos. Antra, nemanome, kad yra koks nors vieningas Europos instrumentas, kuris padėtų pasiekti šio tikslo. Vietoj to, manome, turėtų mm, būti priimtas naujas požiūris, paremtas tuo, kas dabar vyksta Europoje. E, jį galėtų patvirtinti kiekviena valstybė narė, kaip jai tai geriausiai tinka ir kaip tai geriausiai tinka jos nacionaliniai teisingumo sistemai. Trečia, mūsų nuomonė tas požiūris turėtų remtis alternatyvių ginčių sprendimu. Ir jie turėtų paremti e, valstybės institucijų e, vartotojų apsaugos padaliniai. Taip pat reikėtų užtikrinti tinkamo proceso sažiningumą ir alternatyvus ginčių sprendimo proceso užbaigt, tvirtumą. Manau, svarbu pažymėti, kad kolektyviniai ieškiniai nėra tas pats, kas kolektyvinis bilinėjimasis. Ir diskusijos apie mm, kompensaciją kartais nukrypsta nuo tikrojo kurso, sakant, kad tik kolektyvinio bilinėjimosi būdu galima pasiekti kompensacijų išmokėjimą mažoms įmonėms ar vartotojams. Svarbu užtikrinti, kad kompensacija būtų išmokėta pagri... dėl pagristų nusiskundimų o kolektyvinio bilinėjimosi atvejais tai turi būti tie patys nusiskundimai. E, neturėtų būti būtina vartotojams ir mažoms įmonėms patirti tas žymesias išlaidas, skirti labai daug laiko ir prisimti riziką bilinėjimuose. Tai turėtų būti paskutinė tik tais. Pas... Paskutinė priemonė. Alternatyvus ginčių sprendimas apima labai platų spektrą įvairiausių neteisminių savanoriškų mechanizmų. Ir tokiu būdu ginčius galima spręsti tarp šalių, e, pasiekti sustarimą visai neprieinant prie bilinėjimosi. E, alternatyvus ginčių sprendimo metodai yra įvairiausi - dėrybos tarp šalių, įvairūs taikinimo mechanizmai o jei būtina ir oficialus tarpininkavimo procesas. Tačiau e, ginčių, alternatyvios ginčių sprendimo e, struktūros kiekviena šalies skiriasi. Nėra vieno visiems tinkamo sprendimo, kurį galima būtų taikyti visoje Europoje. Man atrodo, kad reikia užtikrinti, kad principai ir, kad būtų sutarta dėl principų ir rezultatų ir kad būtų leista kiekvienai šaliai juos taikyti taip, kaip geriausiai tinka jų nacionaliniams sistemoms. Taip pat pažymėsiu, kad oficialus tarpininkavimas nėra įprasta AGS procedūra. Kartais taip yra manoma, bet taip nėra. Tarpininkavimas, kuri dažnai, kuris dažnai vyksta teismo, teisminės bylos kontekste sudaro tik labai nedidelę viso AGS spektro dalį. Tipiniai AGS mechanizmai yra paprastai daug paprastesni ir mažiau kainuoja vartotojams. Taigi, kaip veikia šitas alternatyvus ginčių sprendimas praktiškai? Pirmiausia, įmonės ryšių su vartotojais, su klientais. M, mm, padaliniai ir procedūros, kurios yra visose e, kompanijose, leidžia išspręsti įvairiausius nusiskundimus. Ir čia turime kalbėti ne tik apie nusiskundimus ir skundus, bet ir užklausimus apie produktus. Taip pat e, ginčių sprendimo tarybos egzistuoja įvairiose šalise, šiaurės šalise, pavyzdžiui, Niderlanduose, Junktinėje karalystėje. Tokios tarybos uh, dažnai organizuojamos pagal sektorinės linijas, apriepia tam tikrus pramonės sektorius ir dažnai jas paremia ne tik verslo organizacijos, bet taip pat ir vartotojų organizacijos. Niderlanduose, ko gero, egzistuoja geriausiai išvystytos AG sistemos. Olandijoje beveik visus verslo sektorius reguliuoja 49 sektorinės valdybos ir jeigu įmonės nori ginti savo reputacijos, tiesiog privalo joms priklausyti. Taip pat yra bendras ginčių sprendimo komitetas, užtikrinantis aukštus standartus ir tinkamas procedūras. Atskiras e, padalinys e, taip pat reglament, rūpinasi finansiniu sektoriumi. Ir tokia struktūra Olandijos vartotojams užtikrina aukšto lygio apsaugą. Kasmet 11 tūkstančių bylų tokiu būdu išsprendžiama, taip pat užtikrinamas skaidrumas, kadangi jei vartotojas nori sužinoti, kur kreiptis, jis kreipiasi į tą bendrą ginčių sprendimo komitetą ir ten jau jam nurodoma, kur toliau kreiptis. Ir įmonės, kurios priklauso toms valdyboms, neturi kito pasirinkimo, kaip tik laikytis nustatytų procedūrų. Ombudsmenų sistemos tiek sektorinės, tiek horizontalios taip pat paplitusios visoje Europoje. Jos skatina ginčių sprendimą, jos, pavyzdžiui, šiaurės regione yra žinomos dėl savo sažiningumų ir tinkamų procedūrų laikymosi ir į jas kreipiasi tiek ieškovai, tiek atsakovai, prašydami padėti išspręsti ginčius. Taip pat įdomu pažymėti, kad jos sugeba atsijoti daug nusiskundimų, kurie nėra pagristi. E, maždaug vienas trečdalis e, tokių bylų pasiekiančių ombudsmeną Šiaurės e, regione pripažįstamos nepagristomis. Londone yra panaši patirtis, kur finansų ombudsmeno e, institucija per metus išnagri, susiduria su 160 tūkstančių skundų. 40 procentų jų būna atmesta kaip nepagristų kiti ieškiniai būna išsprendžiami. Vyriausybės nustatytos sistemos gali padėti išspręsti konkrečias problemas. Visos valstybės narės turi vyriausybės valdomas kompensacijų sistemas. Pavyzdžiui, dėl vakcinų sukeltus žalos kompensavimo. Pavyzdžiui, Švedijos valstybės draudimo sistema rūpinasi pašaliniais vaistų poveikiais ir taip toliau. Tokios sistemos egzistuoja visoje Europoje, jos padeda sutaupyti labai daug laiko ir pinigų, išvengiant e, bilinėjimuose. Šie pavyzdžiai visų pirma parodo, kad AGS mechanizmai padeda ne tik e, sprendžiant individualius, bet taip pat ir kolektyvinius ieškinius, kadangi jų mechanizmai yra greiti, lankstus ir dažnai galima viską daryti internetu. E, ieškovai sutinka taip viską daryti, kad kuo greičiau išsispręstų problema. Panašus ieškiniai tiesiog sugrupuojami į vieną, o klausimai, kurie sukelia didelių kompleksinių problemų e, oficialiuose teisminėse sistemose, neformaliai dažnai išsprendžiami daug paprasčiau. Aišku, galbūt viskas neišnagrinime taip išsamei kaip teisme, tačiau šalis yra patenkintos ir visai neturi skirti tiek daug laiko ir pinigų bilinėjimusi. Taip pat šie pavyzdžiai parodo, kad AGS procesai, pro, į pro, procesus šios įtraukiamas taip pat vartotojų gynimo organizacijos. Jeigu tai, kažkokia taisyklė pa, žydžiama, tuomet pra, reikės numatyti kompensaciją. Ir jeigu pažeidėjas teikia kompensaciją, tai taip pat ir reglamentuojanti institucija turi pripažinti skirdama nuobaudą. Ir toks požiūris paskatina kompensacijų išmokėjimą, taip pat nereikia vartotojams patiems imtis veiksmų ir skatina geresnį elgesį ateityje. Ir šiame kontekste, koksgi yra teismų vaidmuo. Aišku, bus tuo atveju, kai šalis ne, negalės susitarti, nepasieks kompromiso, tada reikės nustatyti teisme, kas, kas teisus, kas neteisus. Jos turi teisę tai daryti, tačiau išplėtojant AGS ir skatinant jo naudojimą galėtume iki minimumo sumažinti poreikį bilinėtis. Ir jeigu šalis to pageidauja, teismai turėtų paremti AGS alternatyvą. Jeigu įsitraukia į į šį procesą ir valstybės institucijos teismai turėtų užtikrinti, kad jos nepiknaudžiautų savo įgaliojimais. Reglamentuojančiosios institucijos neturėtų būti per daug įgaliotos. Teismo sprendimas turėtų būti galutinis ir neskundžiamas. Niderlandų teismai būtent ir vaidina tokį vaidmenį. Kartais sakoma, kad AGS yra puikus dalykas, tačiau e, jis nepasiteisins, jeigu nekils e, bilinėjimosi rizika. Bet tai nėra tiesa. Tos įmonės, kurios vertina reputaciją, pasinaudoja e, alternatyvių ginčių sprendimu. Jeigu netinkamai sprendžiami pagristi nusiskundai, ar vyriausybėms pirmiausia reikėtų pagalvoti apie vartotojų apsaugos įstatymo taikymą, o ar apie bilinėjimąsi. Kaip ir AGS mechanizmai, kurie turi būti gyvenami nacionaliniu lygiu, jeigu yra galimybė kreiptis į teismą, tai taip pat turėtų būti numatyta nacionaliniu lygiu, o ne per naują ES teisinę priemonę. 14 valstybių narių jau dabar e, e numato galimybę kolektyviai bilinėtis dėl žalos. Tok, šie įstatymai visi skirtingi, kilia iš skirtingų problemų, skirtingų priežasčių, iš skirtingų nacionalinių teisės tradicijų. E, ir taisyklių. Ir nebūtų įmanoma harmonizuoti tų 14 egzistuojančių teisinių sistemų, nesukeliant didžiulės sumaišties nacionalinėse civilinės, civilinių teismų sistemose. Niekas Bruselėje nenori atkurti JAV kolektyvinio bilinimosi sistemos. Visi dėl to sutarėme. Tačiau jeigu jau kursime vieningą, kurtume Europos Sąjungos vieningą e, teisinę rinką su 14 milijonų vartotojų, kiek tikėtina, kad galėsime apsaugoti šią sistemą nuo piknaudžiavimo. Nes piknaudžiavimas jau vyksta ir nacionaliniu lygiu. Pavyzdžiui, grupinėme ieškin, ieškiniuose 90-metyje Junktinėje karalystėje ir visi šie ieškiniai žlugo. Teismas atmetė ieškinius kaip nepagristus. Tačiau atmetė tik tada, kai abi šalis patyrė dešimtis milijonų svarų negraži, neatgaunamų nuostolių, o iš ieškovo pusės vyriausybė turėjo sumokėti tas išlaidas ir beveik sužlugdė teisinės pagalbos sistemą Junktinėje karalystėje. Taigi, baigdamas norėčiau pasiūlyti, kad geriau būtų mums pasinaudoti naujuoju Europos modeliu, individualaus ir kolektyvinių ieškinių būdais, remiantis AGS kurios prižiūrėtų teismai, kad būtų užtikrintas tų sprendimų galutinumas. Taip pat šios principus galėtume įvardinti Europos teisės aktuose, bet leisti nacionaliniams val... sistemoms pasirinkti, kas joms geriausiai tinka ir taikyti nacionaliniu lygiu. Ačiū. Ačiū ir jums. Pone Macelevičiūtė, tikiuosi teisingai ištariu jūsų pavardę, žodis jums, kur jūs sėdite, prašom, žodis jums. Thank you very much, Chair, and thank you for this Ačiū pirmininkė, ačiū už galimybę išdėstyti mūsų nuomonę. Kadangi turiu labai mažai laiko, nekartosiu mūsų bendros pozicijos dėl kolektyvinių ieškinių poreikio vartotojams. Tai yra puikiai žinoma. Noriu paliesti keletą klausimų, kurie šiandien buvo minėti. Pirmiausia, situacija Junktinėse valstijose mes manome, kad jį aptarta nemažai ir reikia pasakyti, kad nei situacija, nei tradicijos, nei skaičiai, kurie minėti dėl išlaidų bendrovių, negalima lyginti su situacija Europoje, nes teisinė tradicija Junktinės valstijos yra visai kitokia ir e, bilinėjimusi kaina yra labai skirtinga abiem, palyginti su abiejų šalių išlaidomis Europoje. Todėl negalima lyginti skaičių. Pavyzdžiui, Ispanijos e, patirtis yra paskelta, yra e, statistikos, kur e, rodo, kad nėra piknaudžiavimo, nėra pernelyg didelių išlaidų bendrovės. Koltinė ieškiniai taikomi ir Kanadoje, pavyzdžiui, kur jie tą sistemą įvedė po to, kai stebėjo Junktinių valstybių sistemą 20 metų ir įvedė pakankamai saugiklių, kad nebūtų piknaudžiavimo. Taigi mes esame įsitikinę, kad yra saugiklių, kurie leistų taikyti tinkamą kolektyvinių ieškinių sistemą ir Europoje be, jo, be jokio piknaudžiavimo. Dėl AGS mes e, sutinkame, kad e, bilinėjimasis teisme turėtų būti paskutinis žingsnis, tačiau AGS veiks veiksmingai, jeigu teisminis bilinėjimas yra įmanomas. Tai pademonstravo įvairio, įvairio lypė patirtis Europos šalise. Tai taip pat pripažįsta ir šiaurės šalis, kur AGS yra e, gerai išplėtotas, tačiau jos taip pat turi ir teisminius e, kolektyvinių ieškinių e, instrumentus, kad būtų galima priversti draugiškai susitarti vien dėl tokio, tokios priemonės egzistavimo. Taip pat galima pateikti pavyzdžių e, dėl e, draugiškų sutarimų ribų. Pavyzdžiui, komisijos sprendimas paskirti bylą trims didelėms bendrovėmis, kurios e, gamino e, skalbimo mertelius dėl kartelinio susitarimo. Na, aišku, žala galiausiai buvo e, patirta vartotojų, nes tas sustarimas buvo dėl kainų ir pakuočių dydžio. Pati komisija pripažino, kad tokia praktika žalinga vartotojams. Tačiau mūsų nariai kreipiasi į šias bendrovės, nes jos, e, aišku, e, vertina savo reputaciją, tai yra gerai žinomas bendrovėmis visam pasaulyje. Ir papra, paklausė, kokiu būdu būtų galima sustarti draugiškai ir e, kompensuoti vartotojams išlaidas. Bendrovės pasakė, kad e, žalos vartotojams nebuvo ir dėl to jos nesiderės. Tai rodo, kad be teisminio kolektyvinio ieškinio sistemos draugiškas susitarimas ar AGS turi savo ribas. Na ir paskutinis dalykas galbūt dėl ES lygmens priemonių. Mes sutinkame, kad kolektyviniai ieškiniai turėtų būti prieinami įvairiose sritise, turi būti uh, aiškus visapimantis principai, kuriais būtų pagristas kolektyvinis ieškinys, tačiau horizontali priemonė mūsų nuomonė kelia klausimų dėl laiko, kurio prireiktų sukurti tokį teisę, kurios pasiūlymą. Taigi mums kyla klausimas, ar bendri kolektyvinių ieškinių e, principai negalėtų būti išdėstyti komisijos komunikate, kuris bus pateiktas šių metų pabaigoje ir po to būtų galima E, skir, e, parengti sektorinės iniciatyvas dėl žalos ir kolektyvinių ieškinių. Tačiau tai būtų galima aptarti kaip paketą pagrįstą e, tais principais, kurie būtų išdėsti komisijos komunikate. Ačiū. Ačiū. Pone Rapti paprašė žodžio ir e, po to dar vienam kolegai sutiksiu žodžiu. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū, kad surinkėte šį klausimą. Jis nepaprastai įdomus ir naudingas. Mane domintų ponios Reding asmeninė nuomonė dėl šio klausimo. Dėje negaliu užduoti ją iš šio klausimo, nes jis išėjo. Tačiau mane domintų, gal jūs galėtumėte taip pasakyti daugiau smulkmenų dėl teisėkuros pasiūlymo. Būtų tiek, nes turiu skubėti į IMKO komitetą, kur pristatysiu savo nuomonę dėl kolektyvinių ieškinių. Man asmeniškai šis mm, klausimas nepaprastai naudingas. Tikrai buvo nepaprastai įdomu išklausyti kolegės išvadų, jos tikrai labai įdomios. Mane ypač sudomino vartotojų pozicija. Ačiū Jums, ponė pirmininkė, dar kartą. Herzlichen Dank, Herr Kollege Berlinguer, bitte. Ponas Belingver, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū Jums, kad surengėte šį klausimą. Na, man ne kai kas neramina. ar mes e, esame tinkamai įsigilinę į, e, į šį klausimą. Tema labai sudėtinga ir labai jautri. Todėl reikia dirbti labai atsargiai. Negalime leisti savo suklysti. Taip pat negalime e, pasiduoti ideologiniams pozicijoms, kažkokioms kraštutiniams pozicijoms. Mūsų komitetas yra pratęs dirbti atsižvelgiant į konkrečias bylas, konkrečius faktus, o ne į teorinės diskusijas. Tačiau kas mane dar neramina? Mes norime tobulai išspręsti klausimą, įvertinti visą riziką. Tačiau tai gali nulemti, jog mes nieko nepadarysime ir nieko nepasieksime. Ir tas jausmas manyje vis labiau stiprėja. Daug vienas kitą e, ginčiančių nuomenių, pozicijų. Galime surasti ir išgirsti įvairiausių techninių argumentų už ir prieš ir visi jie pakankamai įspūdingi ir gilus. Tačiau akivaizdu, kad Europa negali leisti savo atsidurti situacijoje, kuomet kolektyvinių ieškinių instrumentas e, būtų netinkamas, e, netinkamai panaudojamas. Ir mus visus be abejo persekioja tas siaubo vaizdas iš JAV. Jeigu priimsime neteisingą sprendimą, tai patirsime visas JAV malonumus dėl kolektyvinių ieškinių. Todėl mums reikia labai tiksliai reglamentuoti visus procesus, kad išvengtume tos situacijos. E, JAV kolektyviniai ieškiniai tapo verslo sektoriumi Iš pradžių tai buvo skirta e, vartotojams ginti, tačiau dabar tai pasidarė verslas, 95 procentai bylų nepasiekė teismo, nes įmonės bijo ir stengiasi susitarti neteisiniu ir neteisminiu keliu. Tai nėra išeitis, kurios mes norime, nes tai neduoda rezultatų. Dėl to visi mes sutarėme. Na gerai, kad sutarme, bet kaipgi mes išvengsime to, jog kolektyviniai ieškiniai netaptų atskirų ūkio sektoriumi, kad kaip yra JAV. Galime galvoti apie viešasias iniciatyvas, ginančias žmonių teisės ir ypač konkurencijos srityje. Ir aišku, įmonė galiausiai gauna didelės baudas, tačiau ką daryti e, atskiram vartotojui, kaip jam išsieškoti kažkokį žalos atlyginimą. Todėl turime galvoti tiek apie viešo intereso gynimą ir apie atskirų asmenų problemas. Todėl reikia tokių dviejopų procedūrų. Kitas aspektas 14 valstybių narių turi kolektyvinių ieškinių instrumentą, mažiau ar daugiau išplėtoto, kitos neturi. Taigi yra problema įveikti e, skirtumus tarp valstybių narių. Jeigu to nepadarysime, neišvengsime dviejų greičių Europos, kuomet viena e, valstybių dali, narių dalis nukeliauja daugiau ir toliau, o kitos nejuda iš vietos. Tai reiškia, kad nebus užtikrintas e, bendras ir vieningas bendrųjų principų taikymas. Bei taip pat užkirsime kelią europiniam požiūriui. O mes juk turime nepamiršti, kad esame Europos sąjunga. tikrai neturime siekti e, suvienodinti visos Europos, viską padaryti e, tą patų ir to lygų, bet kažkokių bendrųjų principų vis dėlto reiktų. Be abejo, ieškoma įvairiausių sprendimų, e, yra sukurtos įvairiausios komisijos, ir galvojame apie kolektyvinius ieškinius, taip pat Vokietijoje regime tam tikrą judėjimą. Visą tai rodo, kad reikia kažkokių minimalių bendrųjų principų kolektyviniams ieškiniams. Visiškai pritariu mūsų pirmininkui, kuris nori pakankamai lengvo, horizontalaus požiūrio, jis atsižvelgtų į skirtumus tarp valstybių narių ir taip pat atsižvelgtų į skirtumus tarp sektorių, nes tie skirtumai yra tikrai nemaži. Ir prieš baigdamas e, paskutinė pastaba. Visiškai pritariu tam, kas buvo pasakyta dėl susitarimų neteisminių kelių. Tai yra svarbus instrumentas ne tik kolektyvinių ieškinių srityje, bet ir e, puikus būdas išvengti kamščių tei, teisminėje sistemoje. Tačiau tai nėra tinkamas atsakas į kolektyvinius ieškinius. Mes neturime galvoti, kad viską išspręs neteisminiai susitarimai. Ne, dauguma bylų turi vis dėlto būti išnagrinėjama teismo. Baigdamas pažymėsiu, turime stengtis nenukrypti nuo subalansuoto kelio, kitaip e, mes neišvengsime tikrai didelių pavojų. Thank you, Chairman, and thank you very much. Uh... Ačiū pirmininkė, dėkui už šios klausimus. Manau, kad jie labai naudingi. Aš pritariu tam, ką, ką tik išsakė ponas Berlinger. Manau, kad turėtume aiškiai pasakyti, jog tai yra Europa ir mūsų teisinės sistemos skiriasi, tačiau tai yra teisinės sistemos, taip pat turime tam tikras vertybės, kuriomis pagrystos tos sistemos ir kurios skiriasi nuo JAV. Taip pat reikia be galo aiškiai pasakyti, kad esame čia ne tam, kad kalbėtume apie viešą vykdymą, bet apie privačių asmenų ir individualių asmenų teisę į kompensaciją. Ir man, ir man atrodo, mums visiems tai turėtų būti klausimas apie visų pirma prieigą prie teisingumo. Mm, mane, man padarė įspūdį, ką pasakė Portugalijos atstovė, nes ten yra sena kolektyvinių ieškinių sistema ir kokių problemų bekiltų Portugalijai. Ir pataisykit mane, jei klystu, bet kadangi ta šalis man visai netrodo, kad ten visos įmonės bankrutuoja dėl tų kolektyvinių ieškinių. Ir priešingai nei kad kaip JAV pavyzdžių. Ir tai, man atrodo, įrodo, kad Europoje sugebėtume sukurti savą sistemą, kuri tiktų mūsų poreikiams. Taip pat prisimenu dalį tų priežasčių, kodėl kai kurie iš mūsų uh, įsitraukė į šias ilgai trunkančias diskusijas. Man tai visų pirma susijęs su Equitable Life byla. Šis parlamentas taip pat tyrė šią bylą. Daugelį Europos valstybių buvo nuo, nuo šios įmonės veiklos nukentėjusių asmenų. Ir man atrodo, kad aš ir pas, nors ir pasisakau už alternatyvų ginčių sprendimą, uh, bet man atrodo, kad tuo atveju šios sistemos nepasiteisino aukų atžvilgiu. Jos buvo stumdomos, tie nukentėję žmonės buvo stumdomi nuo vieno ombudsmeno prie kito, net ir Britų parlamento ombudsmenas paskelbė rekomendacijas, į kurias niekas neatsižvelgia ir tai nėra priimtina. Vieninteliai žmonės, kuriems pavyko gauti kompensaciją, buvo tie, kuriems netrūko finansinių lėšų, kreiptis į teismus ir pasiekti greitus ir slaptus susitarimus su įmonėmis. Man atrodo, kad tai nėra priimtinas būdas, kaip turėtų veikti teisingumo sistema Europoje. Ir nors ir labai remiamės ir mums patinka uh, alternatyvaus ginčių sprendimo modelis, turime numatyti galimybę kreiptis į teismus ir turime sugebėti sukurti sistemą Europoje, kuri užtikrintų prieigą prie teismų, kad galima būtų visose šalise įgyvendinti kolektyvinės kompensacijos principą. Ačiū. Dajana, žodis ponė Lichtenberger, prašom. Ačiū. Išties labai įdomus ekspertų pasisakymai, pristatantis įvairiausias pozicijas. Kalbant apie kolektyvinius ieškinius, egzistuoja viena bendra problema. Valstybės narės e, dar nejaučia, kad šis instrumentas joms yra įprastas. Daugeliu valstybių narių tai yra visiška naujiena. Na, pavyzdžiui, Austrija susidurėme su kolektyviniais ieškiniais, e, kuomet e, atsirado e, turto atkūrimo problema. JAF advokatas bandė apginti grupę piliečių, kurių ir norėjo atkurti jų teisę į turtą Austrijoje, tačiau čia visai kita istorija. Kas man svarbiausia? Be abejo, tai yra naujas elementas, tačiau aš neklausiu savęs, ar mums reikia šio instrumento, aš klausiu, kaip mes jį įgyvendinsime. Taigi, kaip mes jį įgyvendinsime? Išklausėme tų baimių dėl sistemos su amerikonėjumo. Teisingai, to mes nenorime, visi susitarėme. Su kadangi ir ten pastaraisiais metais, dešimtmečiais vartotojų organiz, organizacijos nėra šiuo reiškiniu iki galo patenkintos. Bet mums reikia bandyti naujai pažvelgti į teisės instrumentą, kuris pats savaime nėra naujas. Reikia galvoti apie kažkokį naują modelį, naujus procesus Europoje panašių pavyzdžių jau regėjome. Ir problema yra štai kokia. Visuomet mums prieš akis iškyla Amerikos uh, sistemos siaubas, kuomet prabilame apie kolektyvinius ieškinius. Na, O koks būtų sprendimas? Visiškai atsisakyti teisminio bilinėjimuose būtų blogai. Blogai, nes neretai tik suvokimas, kad pralaimės teismo procesą, lemia tokį sukalbamą įmonių elgesį. Ir negalime leisti, kad e, būtų šaipamasi iš vartotojų, kuomet norime e, pasiskūsti, tačiau aš paskambinu į kliento aptarnavimo liniją, kur operatoriai iš Indonezijos mane bando kažkaip nevykusiai e, paguosti. Iš ties, tas kliento aptarnavimo linijos yra tikras anegdotas. Viskas yra nulemta darbo vietų iškelimo į pigesnės šalis. Čia problemų jau nebeisprendžiame. Jeigu paprašysime e, vartotojo papasakoti, kaipgi įmonė sprendžia tam tikras jam iškilusias problemas, tai išgirsime įvairiausių jokingų istorijų ir situacija yra tikrai neprimtina. Aš noriu kalbėti tiesiai ir garsiai. Panašus įvykiai jau galutinai palaidojo vartotojų pasitikėjimą. Anksčiau aš galėdavau paskambinti, sakydavau vieną ar kitą neveikia. Sėdėdavo žmogus, suprantantis, kuris uh, suprantantis situaciją, bandydavome mes jį spręsti. Uh, Tačiau jeigu atsiliepia žmogus Indonezijoje ir bando įspręsti Vokietijoje iškilusios problemas, tai mm, kaip tai viskas turi vykti. Tačiau, aišku, čia aš kalbu jau apie sudėtingesnius atvejus, o tų bylų ir atvejų yra pačių įvairiausių. Taigi turime užtikrinti teisminį bilinėjimosi kelią Jeigu to nepadarysime, tai viskas taps tam tikrų rūkų. Ir jeigu gražiai e, pasakyti, tai tiesiog bus vartotojų klaidinimas. Aišku, būtų džiugu sukurti tokį instrumentą, e, kuris užtikrintų tam tikrus bendrus principus. Vis dėlto, manau, bus nelengva visas tris sritis apjungti vieną te teisinę sistemą, sektorinio požiūrio atsisakyti nepavyks ir gali prireikti atskiriems sektoriams atskirų teisės aktų. Bet Aš galiu įsivaizduoti, kad bylos turėtų būti svarstomas pagal tuos pačius principus, bet atsižvelgiantis skirtumus tarp sektorių, tarp vartotojų, apsaugos ir aplinkos apsaugos egzistuoja milžiniški skirtumai. Aš e, labai norėčiau dėl užtikrintą horizontalųjį požiūrį, tačiau abejoju, ar pavyks tą padaryti. Gal reiktų ieškoti kitokių būdų. Teisių kontrolieriai ir sektoriniai teisės aktai yra naudingesni, nes panaši patirtis e, jau dabar egzistuoja, yra institucijos, kurios rūpinasi vartotojais, jeigu jie nukenčia nuo oro linijų, nuo e, keltų bendrovių ir taip toliau. Kadangi mes dažnai skraidome, tai puikiai žinome, kaip sunku išsireikalauti savo teisės iš avialinijų, jeigu bandoma tą padaryti pavieniui. Uh, iš ties siūlau raginti atsižvelgti į skirtumus tarp sektorių, bet e, kartu išsaugoti tam tikrą minimalų suderinamumą tarp sektorių. Kažko daugiau pasiekti nepavyks, tai nebūtų ir prasminga jau vien dėl skirtingos situacijos valstybėse narėse. Ačiū. Kolega Masė, prašau. Mm, Cuando hace... Labai trumpai, pirmininkė, nes mes jau uždarsame. Prieš 40 metų pradėjau dirbti teisininku. Ir šiandieniniai klausimai e, tuo metu buvo nesumok, nesuvokiami, nes provincijos teisininkas niekad nebūtų e, bandęs kelti bylą E, ir nustatyti mokesčius priklausomai nuo bylos sėkmės. Dabar viskas yra įmanoma dėl globalizacijos iškyšančios iš visų kampų ir aš suprantu, kad šiandien mums reikia pagreitinti savo pastangas. Problema yra rimta, kaip sakė ponas Berlingeris. Tačiau nereikėtų e, perdėti viso to. Noriu padėkoti ypač Siemens atstoviai, kuri patikė e, pavyzdžių apie patirtį, apie šantažą. Aš žinau, kaip būna, kai esi šantažuojamas kaip teisininkas. Bendrovės su teisininkais bandydavo daryti tą patį. Diana Volis yra teisi. Reikia išvalyti visą šią netvarka, kai kalbame apie tarpvalstybinius teisės aktus, etika yra labai svarbi, tačiau tai reikia įrašyti statutuose. Ačiū. Kadangi mes. Ačiū. Kadangi laiko mažai, tai diskusijų nepibendrinsiu, pasakysiu, kad e, aš savo anglų kalbą dar šią savaitę pateiksiu pranešimo projektą. Sekretoriatas e, išdalins jį visiems šešėliams pranešėjams, kompetitingiams komisarams. Ir aišku, aš į jį įtrauksiu tą naują informaciją, kurią išgirdau per šiandienos klausimą. Ačiū mūsų ekspertams, ačiū už tą įdomią informaciją. Ačiū ir vartotojų teisų atstovams, kad atvyko ir pasisakė. O dabar mūsų laikas paužia, todėl iškart pasveikinsiu pirmininkančios Lenkijos ministrą.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 darf dann vielleicht. Norėčiau paprašyti rimties salėje, prašome susijęsti, kas palieka salę, galėtų tą padaryti kaip įmanoma tyliau, atsiliekame nuo mūsų darbų grafiko. Norėčiau pasveikinti Lenkijos teisingumo ministrą Kšištofą Kvietkovskį, taip pat sveikinu poną Masin Koroleč, E, ūkio ministerijos sekretorių. Jis e, bus atsakingas už e, įmonių ir intelektinės nusavybės teisę. Ir taip pat noriu pasveikinti poną Piotrą Sukovskį, kuris atsakingas už autorinės teisės. Kolega paprašė žodžių. Tantísima comparecencia de la, de la Kaip suprantu, labai svarbu išklausyti Lenkijos vyriausybės atstovus, tačiau noriu kolegoms pasakyti, kad aš visiems jums pasiūsiu tekstą dėl e, gazdinimų, kuriuos susilaukiau iš audito firmos atstovo dėl mano pranešimo. Tai yra labai svarbu, kad visi apie tai žinotų, taigi noriu visus apie tai informuoti moraliai aš nesijaučiu, e, kad man grasinama, tačiau aš gavau grasinantį laišką. Ačiū už suteiktą informaciją. E, ji tikrai nepaprastai svarbi žodis ministrui Kvetkovskijai. Džiaugiuosi, kad atvykote. Lenkijos pirmininkavimas ką tik prasidėjo, mes nekantravome išgirsti, ką jūs ketinate nuveikti. Žodis jums prašom. Bardzo serdecznie dziękuję panu przewodniczącemu. Labai ačiū, pirmininkė. Kreipiuosi visus parlamento narius, norėdamas patikinti, kad po Lenkijos pirmininkavimo iš tikrųjų e, jūs turėsite puikius e, atsiminimus apie puikų bendradarbiavimą su Europos parlamentu iš Lenkijos vyriausybės pusės ponios ir ponai, pirmininkė, man labai didelė garbė kreiptis šiandien į Jūs Lenkijos vyriausybės vardu ir išdėstyti Lenkijos pirmininkavimo planus. Jūsų darbo srityje, tai yra teisės reikalų srityje. Dar didesnė garbė man yra dėl to, kad, kad kalbu ne tik Lenkijos vyriausybės ir ministerijos vardu, bet ir kitų dviejų ministerijų vardu, kitų dviejų ministrų, pono Koroleco, kuris atstovauja ekonomikos ministeriją, taip, e, taip pat e, kultūros ministerijos vardu. Šiandien čia taip pat yra asmo, kuris mano ministerijos vardu dažniausiai kontaktuoja su jumis. Žinoma, kad ekonomikos ministerija kalbės, aišku, apie tokius klausimus kaip patentai, e, autorinės teisės ir kitais klausimais, kurie jūs, kurie jūs gali dominti. Savo kalbos pradžioje norėčiau patikinti jūs, kad Lenkija nori pagilinti bendradarbiavimą su Europos parlamentu ir tęsti darbą, kuris iki šiol e, buvo dirbtas e, Vengrijos pirmininkavimo metu. Asmeniškai noriu padėkoti daugelį iš jūsų sėdinčių šioje šalyje, nes puikiai pamenu mūsų susitikimus Strasbūre, taip pat ir visai neseniai vykusi sustikimą Varšuvoje. Aš e, didžiai vertinu mūsų diskusijų rezultatus ir diskusijų dvasę tuose dviejose sustikimuose. Šiandien mes jums norime pateikti paskutinį Lenkijos planų projektą planų, kurie buvo pakoreguoti atsižvelgiant į jūsų išsakytus komentarus per tuos minėtus susitikimus. Šis momentas yra labai svarbus Lenkijai, kuri pirmą kartą pirmininkauja ES taryboje. Žinoma, kad e, tai bus nelengvos, nelengvas darbas, mes suprantame, kad tai yra didžiulis iššūkis siekiant e, gerų kompromisų diskusijose tarp atskirų valstybių narių ir tarp ES institucijų, kurios dalyvauja sprendimų prieimimo procese. Tačiau, žinoma, mes padarysime viską, ką galime, kad būtume įkvėpimo šaltinis ir kad būtume nešališkas tarpininkas daugiausia dėmesio skiriantis kokybei ir teisėkuros proceso pažangai. Ir, aišku, sprendimų prieimimo proceso sėkmė visose e, politikos rytise. Lisabonos sutartis išplėtė sričių skaičių, kur taryba ir Europos parlamentas priima bendrus sprendimus. Dėl to Lenkija šiuo metu visos tarybos vardu deklaruoja pasiryžimą ir norą bendradarbiauti su Europos parlamentu visose tose sritise. Toliau norėčiau pateikti atskiras atskirus tikslus, kurie bus svarbus Lenkijos pirmininkavimo metu. Tačiau prieš pradėdamas noriu pasakyti, kad žinoma, jie puikiai dera su visomis bendromis ES e, ambicijomis, visais siekiais ir tikslais. Kita vertus, mes norime pademonstruoti, kad ES yra reikalinga ne tik politikams. ES yra reikalinga eiliniams piliečiams. Jos tikslas yra būtent ir tarnauti piliečiams, e, sprendžiant jų kasdieninės problemas. Todėl ir jūs, dirbantis šiame komitete, puikiai tai žinote, nes e, jūs sprendžiate eilinių piliečių problemas. Jūs juk nediskutuojate tuštumoje. Todėl mes nusprendėme daugiau dėmesio skirti projektams, kurie yra didesnio projekto, kurį galėtume pavadinti piliečių apsaugos, teisų apsauga ES dalimi. Mes daugiausia dėmesio norime skirti nusavybės teisų apsaugai, norime užtikrinti, kad visi veiksmai kurių besimtume, prisidėtų prie ekonomikos gaivinimo, e, konsolidavimo, bendrosios rinkos tvirtinimo. Todėl mes ir siekiame dirbti ties projektais, kurie bus rengiami po bendrų pavadinimų e, teisingumas augimui. Dabar pakalbėsiu apie projektus, kurie bus prioritetiniai projektai mums per ateinantį pusmetį. Pradėsiu nuo e, reglamento dėl paveldėjimo teisės. E, visi, ponios ir ponai, iš mūsų esame potencialūs paveldėtojai, ES piliečiai, kurie siekia pasinaudoti atvirų sienų galimybėmis dažnai apsisprendžia apsigyventi kitoje valstybėje narėje. Aš esu įsitikinęs, kad šio reglamento patvirtinimas, reglamento, kuris sako, kad vienas paveldėtojas, vienas teismas, vienas įstatymas, iš tikrųjų palengvintų ir pagreitintų visus paveldėjimo procesus visoje Europos Sąjungoje. Lenkijos pirmininkavimo metu mes stengsime užtikrinti, kad e, būtų patvirtintas bendras požiūris šiuo klausimu taryboje. Mes taip pat intensyviai, neformaliai palaikysime dialogą su Europos parlamentu ir tokiu būdu, tikiuosi, įstengsime užbaigti reglamento rengimą pirmojų svarstymų. Noriu perėti dabar prie kito projekto. Tai yra Bruselis vienas reglamento peržiūra. Mes pritarėme nuomonėj, kad Bruselio pirmasis reglamentas veikia labai gerai, tačiau mes taip pat manome, kad jis gali veikti dar geriau. Mes manome, kad jis galėtų, kad būtų, turėtų būti galima pagerinti sprendimų vykdymą, sprendimų priimtų įvairiose valstybės narėse, skirtingose valstybės narėse. Tai būtų iš tikrųjų apčiopama nauda daugumai eilinių piliečių. Ir ne tik piliečių, bet taip pat ir verslo įmonėms, kurios galėtų išieškoti žalą greičiau ir pigiau. Lenkijos pirmininkavimo metu ketiname taip pat siekti e, susitarimų ir sprendimų taryboje, taryboje dėl kelių e, labai svarbių šio reglamento peržiūros aspektų. Vėlgi, Čia mes stengsime palaikyti labai aktyvų dialogą su Europos parlamentu. Ir pirmasis susitikimas šio dialogo rėmose vyksta jau šiandien. Kitas projektas, kurį norėčiau paminėti, e, kuris yra labai svarbus man asmeniškai, tai yra iniciatyva dėl Europos sutarčių teisės. Čia mes numatome, kad bus e, pateikta Europos komisijos iniciatyva, kuri tikriausiai bus pateikta taip vadinamos e, neprivalomos priemonės forma. Mes džiaugiamės faktu, kad Europos parlamento patvirtinta rezoliucija e, šių metų birželio pradžioje kur Europos parlamentas patvirtino idėją dėl tokios priemonės sukūrimo. Noriu pasveikinti Jūs šiuo žingsniu, dėl šio žingsnio. Manome, kad tokia iniciatyva turi didžiulį potencialą. Ji iš tikrųjų gali paskatinti tarp valstybinę prekybą, ypač internetinę prekybą. Ir mes manome, kad prieimus radus naujus sprendimus, vartotojai galės lengviau pasiekti patrauklesnius pasiūlymus prekių ir paslaugų rinkoje. Manau, kad ši priemonė taip pat turėtų būti vertinama ir verslo. Žinoma, jų rinka dėl to taip pat išsiplės. Lenkijos pirmininkavimo metu norėtume pradėti labai svarbę diskusiją taryboje, būtent dėl šios iniciatyvos ir renkti teisėkuros pasiūlymą, kurį pateiks komisija. Norime pradėti diskusijas jau kitą savaitę per neformalų teisingumo ministrų sustikimą Lenkijoje Sopote. Mes tikimės, kad jūsų komiteto atstovai taip pat dalyvaus tame sustikime. Ketvirtasis projektas, kurį norėčiau Jums pristatyti, yra taip pat vienas iš tų projektų, kurie bus plėtojami e, ekonomikos gaivinimo projektų rėmose. E, mes kalbame apie direktyvą dėl komercinių registrų sujungimo. Tai yra labai svarbus projektas. Tai reikštų pigų greitą, pigę greitą prieigą prie, prie komercinių registrų visose valstybės narėse, elektroninių registrų, dėl e, potencialių verslo partnerių. Tai padidintų ir e, apsikeitimo ekonominę informaciją, saugumą ir viso to rezultate. Per gana trumpą laiką mes galėtume susitarti, pasiekti susitarimą su valstybėmis narėmis šiuo klausimu. Na ir čia vėlgi tikimės aktyvaus dialogo su Europos parlamentu. Dar vienas projektas, kurį, kaip žinau, jūs jau kuris laikas aptarnėjate, yra patentai. Europos patento klausimas. Kalbama apie sprendimą taikyti vienodus patentus apie specialų patentų teismą, tai yra labai svarbus klausimas Lenkijai vieno patento nebuvimas yra kliūtis inovacijų, naujovių plėtojimui, ypač kai kalbama apie mažas ir vidutinio dydžio įmonės. Lenkija, kaip ir anksčiau pirmininkaujančios šalis, stengsis išlaikyti stiprius politinius įsipareigojimus iš valstybių narių pusės dirbti šiais klausimais. Mes pasistengsime daryti viską, kad pasistumėtume į priekį ir kad patvirtume tinkamus sprendimus, ypač kai kalbame apie vieningą patentų teismų sistemą. Jeigu turite šiuo klausimu kokiu klausimu, ekonomikos ministras galės jums papasakoti apie tai plačiau. Toliau noriu perėti prie projektų, kurie svarbus kultūros ministerijai. ministerijai. Kalbu, kalbu apie direktyvą dėl e, darbų našlaičių. Tai yra labai svarbu skaitmeninimo projektams, kurie yra gyventinami ES. Kalbu apie internetinės bibliotekas, bet ir ne tik. Džiaugiuosi, kad kom, parlamentas pritarė mūsų nuomonėje, kad tai yra labai svarbu, kad svarbu yra priimti sprendimus dėl a, knygų be autorystės ir šis klausimas pabrėžtas rezoliucijoje patvirtina šių metų gegužės mėnesį. Tikimės pasistumėti prieki šioje srityje taip pat ir bendradauti su jumis taip pat. Baigdamas pirmininkė, ponios ir ponai, noriu pasakyti, kad išdėščiau tik tai svarbiausius klausimus apie svarbiausius Lenkijos pirmininkavimo prioritetus. Pristačiau klausimus, kurie būtų artimiausi jums, e, Teisės reikalų komitetui. Aš suprantu, kad ateinantis pusmetis e, susilauks daug kitų diskusijų kitais svarbiais klausimais, apie kuriuos dėl laiko primojimų nespėjau pakalbėti. Tiek aš, tiek mano du kolegos esame jūsų dispozicijoje, jeigu turite klausimų. Ačiū uždėmesi. Nepaprastai ačiū Jums, ponė ministrė, Jūsų pasisakymą kaip iš jūsų pasisakymą supratau, kad e, aptarėte visus e, klausimus, už kuriuos atsakingas mūsų komitetas, o po to atsakingi sekretoriai atsakys į klausimus. E, todėl pradėsime iš karto klausimus, ponė Beringer, prašom. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti ministrui taip pat už tai, kad pristatė Lenkijos pirmininkavimo prioritetus. Jau turėjom progos susitikti anksčiau. Ir kuo labiau ar, artėjo pirmininkavimas, tuo mes daugiau mokėmės, o dabar žinome rimtus faktus apie tą pirmininkavimą. Ir dabar du klausimai. Pirmas - Europos patentai. Birželio 27 konkurencijos taryboje valstybės narės sutarė dėl bendros pozicijos patentų klausimų. Ir tai leido pradėti darbą su parlamentu. Taigi mano klausimas štai koks. Jūsų pokalbiuose ar pastebite kokiu nors kriterijų dėl metinio mokesčio suskaidimo? Ar tai bus susijęta su rinkos, patento rinkos dalimi. Antras klausimas. Patentų vertimas į anglų kalbą. Ir konkrečiai, koks bus pereinamasis laikotarpis? Jis buvo numatytas 12 metų. Ar jis bus išlaikytas, ar ketinate keisti ką nors? Dar vienas klausimas darbai našlaičiai. Aš parlamente šiuo klausimu rengiau pranešimą ir mano klausimas būtų štai koks. Ką tik sužinojau, kad Liepos 8-ąją įvyko pirmos neoficialios dėrybos dėl autorinių teisių. Ar galite ką nors pasakyti dėl šios direktyvos rengimo graf, laiko grafiko. Jį, tai yra svarbu, kadangi norime žinoti, ar darbas baigsis dar pirmininkaujant Lenkijai, ko aš tikiuosi labai. Galbūt ponas Žuhovski galės atsakyti šį klausimą konkrečiau. Dar vienas klausimas. Kokie yra direktyvos, kuri nagrinėjama taryboje aspektai? Ar jūs ketinate priimti sudėtingus sprendimus, kadangi mums atrodo, jog šis klausimas gali būti išspręstas greitai ir efektyviai. Ir tai būtų labai geras žingsnis siekiant harmonizuoti ateityje autorinės teisės apskritai. Ačiū. Ačiū. Išklausysime keleto klausimų, po to galėsite atsakyti. Pone Vikstriu, prašom. Ačiū, pirmininkė. Taip pat dėkoju ponui Kvetovskijui už tai, kad apsilankė šiame komitete. Dėkoju už jūsų prioritetų pristatymą. Buvo labai įdomu jūsų klausytis. Kaip visi žinome, yra daug dokumentų, kurie dabar yra rengiami komisijoje intelektinės nusavybės teisų srityje. Dauguma iš tų dokumentų jų rengimas labai užtruko, man dėl to labai gaila, žinau, kad ir kiti kolegos dėl to yra nusivylę, kadangi šie dokumentai galėtų suvaidinti esminį vaidmenį siekiant tikslų numatytų 2020 m. strategijoje. Aš konkrečiai turiu omenyje teisėjų, kurios pasiūlymą dėl kolektyvinių licenzijų, o taip pat e, Europos e, prekės ženklo sistemos peržiūrą. Ir todėl norėčiau, ministrė, jūsų paklausti, ar jums pirmininkaujant taryba prisijungs prie parlamento ragintama kuo greičiau priimti šiuos ir kitus teisėkros pasiūlymus intelektinės nusavybės apsaugos rytyje. Taip pat jūs minėjote e, savo pasirežimą bendradarbiauti su parlamentu, gerinti šį bendradarbiavimą autorinių teisų apsaugos srityje. Ar turite dar kokių minčių, kurias galėtume išplėtoti e, susijusių su šias rytimi konkrečiai? Ačiū. Danke, kolegė Baldasa, bitte. Ačiū, dabar žodis ponui Baldasa. Grazie, grazie, prezidentė, jo salut. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pasveikinti poną ministrą Kvietkovskį, taip pat du valstybės sekretorius. Norėčiau padėkoti dar sėki Lenkijos vyriausybei ir Lenkijos kolegoms čia Europos parlamente už jų puikų svetingumą, kurie parodė, kai mūsų delegacija nuvyko į Varšuvą. Taip pat norėčiau padėkoti jiems už labai aukšto lygio susitikimus, aukštos kokybės susitikimus visose Lenkijos institucijose, e, mūsų išklausė su, su dideliu susidomėjimu. Taip pat Labai naudingi buvo mūsų susitikimai su teisėjais, profesijų įvairių atstovais ir akademikais. Šiandien ministras pristatė daugelį klausimų, kuriuos mes aptarėme apsilankimo Varšuvoje metu. Šiandieną išgirdome apie tiek daug klausimų, kad tai savaime sukelia ir kitų klausimų. Dėl patentų, pavyzdžiui. Atsižvelgianti tai, kad su patentai susiję tiek daug dalykų, norėčiau paminėti keletą aspektų. Patentai reglamentuojami dviejų reglamentų, taip pat kyla klausimas dėl jurisdikcijos taisyklių. Taigi, kokį vaidmenį suvaidins pirmininkaujantį Lenkiją in, tarp institucinėme dialoge, tarp trijų Europos institucijų patentų srityje, kadangi, kaip minėjau, patentai yra be galo svarbus. Nenorime, kad nuomonės per daug išsiskirtų, tačiau reikia užtikrinti, kad dirbtume tinkamame kontekste. Ačiū, ponė Lichtenberger. Ja, herzlichen. Ačiū už e, pasisakymą. Keletą trumpų klausimų. Kalbėjote apie e, intelektinės teises bei e, sakėte, kad darbų našlaičių srityjas ketinate pasistumėti į priekį, tas tikrai labai gerai. Žinome, kad 20-ojo amžiaus darbai, ypač literatūriniai, man asmeniškai atrodo turėtų būti išsaugoti, kadangi jie labai svarbus visuomenės švietimui. Šiame kontekste reiktų galvoti ir apie e, komisijos paskalbtą reformą dėl e, išsaugojimo siekio, tačiau komisija nepanašu, kad sparčiai dirba. Ar jūs gal kaip pirmininkauti valstybė galėsite paspausti, nes Jeigu mes įvertinimo, darbų įvertinimo klausimo neišspręsime, tai intelektinės nusabybės problemos dar ilgai liks atviros. Kalbant apie e, patentus, iš ties mes judame link bendrijos patento, tačiau norėčiau, kad būtų daugiau galvojama apie tą tikslą, kurį norime pasiekti būtent padaryti patentą prieinamų bei išsaugoti aukštą Europos patento kokybę. Aš nenoriu amerikietiškos sistemos Europoje, kuri prispaustų mažas vidutinės įmonės, kas jau vyksta Junktinės Amerikos valstijose. Mane domintų jūsų nuomonė šioje srityje. Uh, Kalbant apie paveldėjimą, jūsų išsakytoms mintims galiu pritartis, tačiau mes vakar per diskusijas kalbėjome, kad e, mes šiuo metu turime galvoti apie pereinamosius laikotarpius tarp senosios ir naujosios sistemos ir būtent vienos valstybės, vienos buveinės e, klausimas buvo uh, taryboje e, pradėtas kvestionuoti, mane domina jūsų pozicija. Gal jūs apie tai kažką žinote. Ačiū, ponas Masė, prašau. Į felicito la. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pasveikinti Lenkijos atstovus, kadangi jie tik keletą dienų, kaip eina šias pareigas. Ir tai, aišku, pademonstruoja Europos dvasę ir tikrą troškimą imtis darbų. Kalbant apie ministro pranešimą šiandien, norėčiau Jūs paraginti pasinaudoti turimais šešiais mėnesiais, kad išspręstumėte labai aktualią, sunkę problemą, kuri parlamente kelia daug rūpeščio. Būtent kalbų patentų srityje marginalizavimą ir hierarchiją. Buvusios pirmininkaujančios šalis tik pradėjo spręsti šį klausimą ir dabar jis sugrįžo ir yra dar sudėtingesnis. Todėl tikrai raginu, kad per šiuos šešius mėnesius išspręstumėte kalbų klausimą. Nustatydami hierarchiją, kuri reikštų tik kuri numatytų tik anglų kalbą, bet jūs žinote, koks yra Europos prestižas ir todėl turite imtis varomosios jėgos vaidmens, kitaip šis klausimas niekada nebus išspręstas. Taigi, pirmiausia, ponas Kvetkovskis atsakys, o po to abu sekretoriai. Prašom. Ačiū, o ponė pirmininkė. Aš e, savo įžanginėme pasisakėme, stengiuosi paliesti kiek įmanoma didesnį skaičių temų, kad nebejotumėte Lenkijos pasiryžimų dirbti. Tačiau, kadangi buvo užduota daug konkrečių klausimų, aš e, paprašysiu sekretoriaus ir pasekretoriaus e, atsakyti į klausimus. Ir pirmasis e, ponas e, Kurolės iš Lenkijos ūkio ministerijos. Ačiū. E, pabandysiu atsakyti į klausimą susijusiu su Europos patentų. Birželio 27 per neįlinį posėdį taryba susitarė dėl kalbų režimo ir dėl vieningo europinio patento funkcionavimo. Taigi pabandysiu atsakyti į klausimus. Rinkos dydžio problema buvo labai išsamei aptarta. Ir dar iki neįlinio birželio 27-osios posėdžio. Galiausia buvo susitarta grįžti prie konsensuso iš devintųjų metų. Būtent rinkos dydis būtų vienas iš kriterijų, nustatant mokesčio dydį. Tačiau iš projekto buvo išbraukta nuoroda į rinkos dydį mastuojama gyventojų skaičiumi. Taigi rinkos dydis nes bus nustatomas pagal gyventojų skaičių, bet apskritai bus e, atsižvelgiama į rinkos dydį. Tokį sprendimą prieima taryba. Kalbant apie kitą klausimą. 12 metų prieinamasis laikotarpis. buvo patvirtintas tarybos. Tai tikrai labai sudėtingas e, kompromisas, kurį pasiekė valstybės narės. Nemanyčiau, jog mums reiktų atnaujinti diskusijas dėl šio termino. Tai galėtų sugriauti tą taip nelengvai taryboje pasiektą kompromisą. Dabar e, dėl pono Baltazaro klausimų. Pažymėčiau, kad mūsų nuomonė diskusijose dėl bendrojo europinio patento tai yra vienas iš svarbiausių prioritetų. Tačiau yra tam tikra problema. kiekvienas iš trijų dosie e, sudėdamųjų dalių e, buvo patvirtinta pagal atskiras procedūras. Pavyzdžiui, kalbų režimas buvo patvirtintas teismos sprend... E, tarybos atsiprašau sprendimu ir su atsižvelgusi parlamento nuomonė. O trečiasis elementas e, tai jau tarptautinis susitarimas nesusijęs jau konkrečiai su bendrijos teisės aktais. Todėl e, visos trys dosie dalys yra aptariamos pagal skirtingas procedūras. Jūs klausėte, kokius darbus mes planuojame e, per savo pirmininkavimo pusmetį. Be abejo, kalbant apie reglamentą, viskas vyks pagal galiojančias procedūras, tai akivaizdu, tačiau kai mes pereiname prie tarp vyriausybinio susitarimo, tai mes tikrai esame pasirengę jūs informuoti apie daromą pažangą. kurią pavyks pasiekti valstybėms narėms, derantis dėl tarp vyriausybinio susitarimo. Taigi, e, vos tik paprašysite, mes, jei bus, aišku, įmanoma, pateiksime atnaujintą informaciją ir darybose dalyvaujančių valstybių vardu pateiksime ataskaitą. Pone Lichtenberger, teiravosi apie tai, kokiu tikslu mes čia e, norime pasiekti šioje srityje. Manyčiau, svarbiausias tikslas būtų išlaisvintai žmogiškai kapitalą, nes tai vienas iš potencialių augimo variklių Europoje. Jeigu toks yra mūsų tikslas, tai e, galima aišku paklausti, kamgi visą tai yra rengiame. Aš manau, kad nuostatos ypač bus naudingos MVI, kadangi apsaugos kaina yra pakankamai reikšminga, o mes galiausiai bandome suvienyti dvi e, tam tikras priešingas koncepcijas. Jeigu pažvelgsime apie kalbų režimą 13 metų vyksta dėrybos, nes aišku, mes norime iš vienos pusės gerbti kiek vieną kalbą, tačiau iš kitos pusės sistema turi būti efektyvi ir nebrangi. Todėl bandoma ieškoti geriausio įmanomo sprendimo ir tas koncepsus, konsensusas yra tikrai e, geras. Jį pasiekti buvo labai sunku, viskas vyko pagal sustiprinto bendradarbiavimo procedūrą. E, ir pati procedūra jau tikrai labai sudėtinga. Tačiau manome, kad pasiektas konsensusas leis stipriai sumažinti sąnaudas. Atsakydamas į paskutinį klausimą pasakysiu, kuriama sistema yra grindžiama atvirumu. Mano nuomonė, anksčiau ir vėliau prie mechanizmo prisijungs ir tos valstybės, kurios kol kas nedalyvauja sustiprinto bendradarbiavimo procedūroje, kadangi jos suvoks, kokią naudą gali gauti mažosios vidutinės įmonės. Taigi toks būtų mano atsakymas į klausimus. Į kitą klausimų dalį atsakys kultūros ministras Zukovskis. Pane pirmininkė, su džiaugsmu e, noriu painformuoti apie mūsų darbą autorinių teisų srityje. Noriu pabrėžti, kad e, mes užsimsime tais reikalais, kurie šiandien yra tvarkomi tvarkomi komisijos e, uždarų būdų. Ir pirmoje vietoje pirmiausia yra direktyvos e, projektas dėl galimybių išnaudoti e, darbus be autorystės. Atsakydamas į parlamento narės Odenberg klausimus, apie tai kalbėsiu. Kita tema apie kurią kalbėsiu, yra tai, kad pasikeitė balsavimo balsų pasiskirstimas dėl, balsuojant dėl direktyvos, dėl e, autorinių teisų apsaugos. Žinome, kad nuo 2009 metų direktyva jau parengta ir laukia daugumos taryboje ir neseniai gavome informacijos, kad ta dauguma susiformavo ir Lenkija savo pirmininkavimo metu stengsis atlikti tą e, jai priskirtą vaidmenį. Dar vienas bendresnis klausimas yra reglamento projektas dėl vidaus rinkos tarnybos e, tarnybai suteikimo tam tikrų teisų susijusių su autorinėmis teisėmis. Žinote, kad e, iš pradžių labai gera idėja buvo e, autorinių teisų observatorijos idėja. Tačiau čia įvyko pokyčių ir atrodo, teks mums pasidarbuoti ir toje srityje. Na ir kitas klausimas yra skaitmeninių bibliotekų klausimas. Lenkija nusprendė pritarti šią idėją, paremti ją finansiškai. Na ir šis rytis yra svarbi mūsų pirmininkavimu, mes dirbsime ir šį darbą dabar. Noriu pakalbėti apie direktyvos projektą dėl darbų be autoriaus. Noriu pabrėžti, kad direktyvos projektas jau yra e, seniai laukiamas. Žinome, kad atskiros valstybės narės sukūrė teisinius sprendimus šio klausimu, taigi yra tam tikros patirties taikant reguliavimo priemonės kai kuriuose valstybėse narėse. Lenkijoje taip pat mes suprantame, kad reikalingas toks sprendimas, mes rengėme e, įvairius scenarius nacionalinių lygmenių. Direktyva būtų naudinga, nes sutink, sutiktume veiksmingą teisinį reguliavimą Europos lygmenių. E, kad e, šis klausimas būtų reglamentuojamas vienodai visose valstybės narėse, tačiau reikia pabrėžti, kad e, diskusijų dėl direktyvos metu turime laikytis rudimentinių autorinių teisų, autorinių teisų principų. Tai yra principo, kad e, menininkas e, yra taip pat ir gretutinių teisų savininkas. Šio principo negalima pažeisti direktyvoje. Turi būti e, galimybė prieiti ar įgyti teisės į tos e, darbus našlaičius. Taigi, visą laiką reikia laikytis tokių principų. E, darbas jau vyksta. Liepos 8 dieną įvyko pirmasis darbo grupės susitikimas, kitas posėdis įvyks e, rugsėjo 21-22 dienomis. Ir aš esu giliai įsitikinęs, kad po diskusijų bus pasiektas konsensusas dėl svarbiausių klausimų, svarbiausių dalykų. Tai yra dėl laikotarpio, kuomet e, darbai gali būti pateikti viešai pagal direktyvą. Tai, tai suformuoluota, kaip leidžiama naudotis. Na, kaip žinoma, tas leidimas naudoti darbą susijęs tam tikrą istorinę doktriną taigi visą tai reikia sutvarkyti. Aš manau, kad e, formalaus e, galutinio dokumento lygmenį mums pavyks užbaigti diskusiją dar pirmininkaujant Lenkijai. kad e, būtų galima pradėti oficialų trialogą. Labai ačiū. Pone ministrė, pone valstybės sekretoriai, ačiū Jums. Be abejo, mes palaikysime Lenkiją, ją pirmininkavime. Laukiame glaudos bendradarbiavimo per ateinantį pusmetį ir linkime Jums kuo didesnės e, sėkmės. Dar ministras, prašom. Na, drobna uzupełnienie. E, e, pone pirmininkė, norėčiau pridurti dar vieną dalyką nes e, norėčiau pilnai atsakyti į ponios Lichtenberger klausimus, nes buvo užduotas klausimas konkrečiai man. Kalbant apie perinamisios laikotarpius, akivaizdu, kad šį beitą dar lieka padaryti. Kol kas taryba didžiausia dėmesį skiria kitiems reglamento aspektams, bet pirmininkaujant Lenkijai prie šio klausimo grįšime. Akivaizdu, naujos taisyklės nulėmė kad reikia išspręsti klausimą, nuo kada jos įsigalios ir koks bus perinamasis laikotarpis. Pirminkas, dar kartą ačiū Jums visiems. Dabar išnagrinėsime ponios Stein pranešimą, nes po 15 minučių prie mūsų prisijungs komisijos pirmininko pavaduotojas Šefčiovičius. Prašom, ponė Stein. Ačiū. Direktyva dėl gyvenamosios paskirties uh, nuosavybės uh, buvo svarstoma labai sparčiai ir aš pasiryžau parengti savo nuomonę per tris dienas, kad būtų pakankamai laiko ją išversti ir vis dėlto apsisprendžiau, kad gal nereikia prašyti atidėjimo dėl balsavimo. Aš norėčiau sustelkti ties klausimais, kurie buvo paliesti mm, per mūsų diskusijas. Daugiausia skirtumų pakeitimo, atsiprašau, buvo stengiantis pažvelgti atitikimus ir skirtumus su e, vartojimo kreditų mm, direktyva. Ir man nelabai aišku, kodėl e, tie patys dalykai vartojimo paskolų direktyvoje ir gyveno būsto paskolų direktyvoje yra reglamentuojami visiškai kitaip, kadangi mes jau kurį laiką siekime aiškesnės ir geresnės teisėkuros, tai toks e, darbas būtų tikrai neigiamas pavyzdys e, tų mūsų nelabai vaisingų mm, pastangų. Aišku, e, vartojimo paskolų direktyva gal nėra pats naujausias dokumentas, nes yra daug pokyčių ir atnaujinimo uh, kitose dokumentuose, tačiau iš principo ši direktyva e, yra plačiau taikoma ir taikoma kitoms sritims ir reiktų vieningo reglamentavimo abiejoms sritims. Aš esu pateikusi kompromisą dėl prieštaringo klausimo dėl iš ankstinio gražinimo. Aš pateikiau kompromisinį tekstą. Ir tiesiog dar tokį į techninį pakeitimą padariau, su, su, du paskutinius sakinius e, pa, perkeliu į priekį. Manyčiau, tai padės pasiekti kompromisą su taryba, kalbant apie deleguotusius aktus. Tai čia aš viską išbraukiau iki vienintelio atveju. Praėjusi kartą aš e, kiek kitaip žvelgiau į šį klausimą. Deleguotusius aktus buvau palikusi ir e, ypač kiek tai susijęs su realiu kre, kredit, su realia svertinė kredito norma vieneriems metams, tačiau e, gavau priekaištų iš banko, kad e, pernelik vėlai gauname informaciją apie svertinį kredito normos metinį vidurkį ir labai sunku viską yra gyvendinti praktikoje. Ir čia dabar numatomas yra dviejų mėnesių perinamas laikotarpis, per kurį parlamentas galės panagrinėti uh, deleguot, šį deleguotąjį aktą ir esant reikalui jį pratesti. Uh, Dar vienas nedidelis pakeitimas, kuriame e, pabrėžiau, kad mes pirmiausia kalbam apie vietinę e, ir nacionalinę rinką, taip pat apie būtinybę apginti šeimas, kurios įsigyja pirmąjį nuosavą būstą, beje, vokiškas terminas, e, kuris reiškia pirmasis nuosavas būstas, yra labai sunkiai išverčiamas į kitas kalbas, tai aš bandžiau rasti e, kažkokį sprendimą, kaipgi išreikšti, kas čia turima omenyje. Dar bandžiau pagrysti, kodėlgi mes pirmiausia kalbame apie e, vietos rinką. Aš e, bandžiau išsiaiškinti, kokia yra situacija priverstinio aukciono rinkose Vokietijoje ir Ispanijoje ir konstatavau, kad konstatuojamosiose dalyse komisijos teiginiai ne visuomet atitinka e, realybės. Vokietijoje šiais, šime, šių metų pusmetį e, sumažėjo prie mm, vartinių aukcionų skaičius 10,3 procentų ir jau mažėja šis skaičius E, keturis metus iš eilės, taip pat ir e, privar, priverstinio aut, automobilių aukcionų skaičius mažėja jau keletą metų, taigi aukcionų skaičius Vokietijoje mažėja, tačiau situacijoje Ispanijos nekilnojamo turto rinkoje dėje yra visiškai kitokia. Ispanijoje, mano nuomonė, yra problema, kad yra kintama palūkanų norma ir dvi problemos apsijungė. 5 milijonai bedarbių, 20 procentų visų gyventojų ir nemaža dalis šitų bedarbių turi nekilnojamo turto įsigiję už paskolą. Ir kaip čia sakoma, šimtas tūkstančių eurų 25 metams yra paimamas vidutinis kreditas ir jo kaina pastaraisiais metais stipriai išaugo. Dar iki krizės iškeldinimų skaičius išaugo šešis kartus, o dešimtųjų metų pabaigoje pakilo kainos 7 procentais lygint su e, praeisiais metais, tačiau po to mm, žlugo nekilnojamo turto rinka, kainos stipriai smuko, tai pakenkė ne tik e, tiems, kas įsigijo šio turto, bet ir mm, notarams, teisininkams, aišku, statybų sektoriui. Visą tai atskleidžia, kad nėra vieningosios rinkos kaip aš ir ponas Lechneris aiškino, rinkos yra nepaprastai skirtingos, todėl raginu visų kolegų e, gimtinėje pasisakyti už nekintamą palūkanų normą, privalomą, imant hipotekinį kreditą, vien dėl to, kadangi aš niekaip negaliu įtakoti savo valstybės įsiskolinimo ir aišku, aš galiu bet kada prarasti darbą, galiu uh, prarasti darbingumą ir taip toliau. Taigi Ispanijoje mes regime dvi e, neigiamas tendencijas, prasta ekonominė e, situacija ir auganti palūkanų norma. Jeigu Ispanijoje būtų nekintama palūkanų norma, tai e, nors žmogus neturėtų darbo, bet e, kredito dydis nebūtų pasikeitęs. Ir beje, nekintama palūkanų norma reiškia, kad jūs sutaupote dėl infle, pensijos, jeigu mokate 800 eurų šiandien, tai po 10 metų dėl infliacijos realiomis kainomis tai e, nebebus tie patys 800 eurų. E, nepamirškime, kad e, kreditas su nekintama palūkanų norma iš principo yra pigesnis. Todėl siūlau pagalvoti, ar nereiktų stipriau apginti piliečių, kurie paima mm, hipotekinį kreditą ir padaryti privalomomis ne, nekeičiamas palūkanų normas. Ir taip pat noriu padėkoti kolegoms už gausius pakeitimus. Aš e, daugiausia dėmesio skyrių e, konstatuomasioms dalims. Dėl teisėkuros teksto dar e, teks padiskutuoti. Pakeitimų pateikimo terminas rugsėjo 13, taigi keletą savaičių po vasaros atostogų. Balsavimas e, numatomas spalio 10. Be abejo, su, e, jeigu imko balsavimas vyks spalio 17, tai reiškia, kad diskusijoms gali laiko ir pritrūkti, viskas priklauso nuo spartaus e, pakeitimo vertimo. Mm Tačiau aš vis dėlto pabandysiu surenkti šešėlinių pranešėjų susitikimą, kad galėtume aptarti pakeitimus, o jeigu ekon balsavimą atidės, tai diskusijoms laiko liks. Ačiū dabar kolega Masim, prašom. Ačiū pirmininkė, dėkoju pranešėjai. Jie labai nuodugniai išnagrinėjo šį klausimą, ji pati yra profesionalė galiu pastebėti, kad lyginant teisės aktus įvairiose šalise, mano šalyje Ispanijoje, Madride ir kitos, kitose miestuose žmonės eina į gatves ir de, de, demonstruoja prieš šį labai kontroversišką klausimą. Pakeitimai, kuriuos turime pateikti iki rugsėjo 13-osios, parodo, kad rengiant teisės aktus Europoje, kaip ir Amerikoje, reikėtų atsižvelgti kad, į tai, kad nuosavybė namas turėtų būti laikomas tiesiog užstatu. Yra įvairios tendencijos, bet aš tik tiek noriu dabar pasakyti. Ačiū. Kitas kolega. Pone Regner, ačiū. Aš tikrai džiaugiuosi už tai, kad jūs kovojate už nekintamą metinę palūkanų normą. Aš pabrėšiu, kad pritariu e, jūsų mintims dėl atitikimo vartojimo kreditų direktyvai, kai kurios valstybės narės jai perkelia tai, kad jį paliestų ir hipotekinių kreditų rinką. Ir iš ties, kam čia dubliuoti darbus, jeigu jau viskas yra padaryta, ypač dėl pakankamo informavimo prieš sudarant sutartį ir taip toliau. Mane dar neramina duomenų apsaugos klausimas. Tokį klausimą norėčiau iškelti. Visa tai nepaprastai svarbu, kadangi praktikuojami griežtesni standartai, nustatant e, potencialių asmenų, kuriems kredita, kreditingumą ir ar nereiktų čia kažkaip tai suvienodinti reikalavimų visoje Europoje. Ir aišku, kita tema, e, sulauksianti ir šių diskusijų e, taryboje būtent dėl socialinio būsto. Uh, arba dėl valstybės remiamų namų statybos. Reiktų į šį aspektą atsižvelgti, kai kalbama apie subvencionuojamus kreditus. Ponas Vievka. E, Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti Aleksandrai Tain už puikų pranešimą Dėkoju ir pono Lechnerio, kuris yra šešėlinis pranešėjas vardu. Jis negalėjo dalyvauti šiame posėdėje, kadangi dalyvauja kito komiteto posėdėje. Tai yra tinkamas atsakymas į tai, kas vyksta dabar Europai išgyvenant ekonominį ir finansų krizę. Suvokiame, kad tinkama kreditų politika yra vystimosi variklis, ypač kalbant apie MVI tačiau taip pat ir siekiant pagerinti piliečių gerbuvi. Todėl dabartiniai reglamentai turi taip pat eiti šią linkme, kad iš vienos pusės žmonės galėtų normaliai gyventi ir veikti, tačiau iš kitos pusės, kad galėtų susimokėti paskolas, jei juos ištiks sunkumai. Todėl reikėtų atsižvelgti į įvairias sunkes situacijas, kuriuose gali atsidurti mūsų piliečiai. Šešėlinis pranešėjas prašė manęs pasakyti, kad visiškai sutinka su jūsų požiūriu. Džiaugiuosi, kad įvyks galutinis susitikimas su šešėliniu pranešėju prieš galutinį apsikeitimą nuomonį. Prieš balsavimą atsiprašau, ačiū. Ačiū. Aš taip pat norėčiau pasveikinti pranešėją Priminsiu tik, kad e, vien jau 56 pranešėjos e, pakeitimai tokioje trumpoje nuomonėje atspindi, kad komisija netliko savo namų darbų, kaip privalo, siaubingos klaidos padarytos. Aš nemanau, kad reikėtų panašaus lygio teisės aktą pateikti teisėkuros institucijai ir aš abejoju, ar komisija tinkamai atliko poveikio vertinimą kitus parengiamuosius darbus. Apie tai, manau, mes nekartą diskutuosime. Ir dar ponė tai, apie bendris diskusijas. Ačiū, aš pritariu dėl mm, remiamų kredito klausimų, aš atsižvelgsiu į kitus pasiūlymus, be abejo atsižvelgsiu. Laukiu jūsų pakeitimų, be abejo šešėlinių pranešėjų sustikimą surenksime. Aš manau, kad Ekon komitetas balsavimą atidės, todėl mm, prie šio klausimo dar galėsime grįžti, jis labai aktuolus visiems piliečiams, ypač įsigijantiems pirmąjį būstą, bei nebejoju, kad parengsime tikrai subalansuotą dokumentą. Taigi 13 e, rugsėjo galutinis terminas komisaro dar nėra, todėl keleto minučių pastabėlė. Pone Regner, gal galima kitus klausimus apsvarstyti? Pirmininkas tikrai puikiai mintis. Galime e, subsidiarumo klausimą išnagrinėti. E, gauti prieštaravimai, su jais susipažinome oficialiai, o dabar ponė Regner dėl kitų reikalų pastaba protokolui. Ar būtų įmanoma vas, ypač vasarą šiek tiek e, padidinti e, oro temperatūrą posėdžių salėje? Pirmininkas, aš suprantu, kad jūs norite taupyti energiją, tačiau akivaizdu, kad e, yra problemų su oro kondicionavimo sistema, nes ji neveikia, tai ji neveikia taip, kaip turėtų veikti. Aš perduosiu šį prašymą, e, bet yra problemų ir Strasbūre, plenarinė posėdžių salė, kur tiesiog užklijuojami kondicionierių mm, kondicionier angos, kad sumažintų vėsaus oro srovę. Pone Lichtenberger, ačiū. Tikrai vieniems tai jau, vieni į tai reaguoja jautriau. E, kiti mažiau jautriai. Problema yra ta, e, kad e, valstybinėse institucijose yra orientuojamasi į vyrus, kurie lengviau pakelia šaltį, tai įrodyta moksliškai beje, ir dėl to moteris yra šiek tiek diskriminuojamos. Prašau atsižvelgti ir į šitą aspektą. Na, aš nenoriu čia atlikti mm, klinikinių tyrimų, ar tai tiesa ar ne. Uh, Na, aš mm, gal ir visus norėčiau įkaitinti iki 37 laipsnių karštinės. O dabar norėčiau pasveikinti prie mūsų prisijungus e, komisarą Šef... Šefčovičių. Šiandien pas mus vieši jau antras komisijos vicepirmininkas. Ar pranešėja norėtų tarti keletą žodžių? Jeigu ne, tai e, tada žodis komisarui, o po to žodis bus pranešėjai. Prašom. Ačiū, ponia pirmininkė. Tikiuosi, kad savo komentarus galėsiu uh, e, pailustruoti skaidrėmis. Tai būtų geriau. Bet manau, kad pradėsiu nuo paties proceso. Kaip puikiai žinote, prieš dvi savaitės pateikėme labai svarbų pasiūlymą dėl daugiametės finansinės programos ir kai kurių darbuotojų reglamento taisyklių pakeitimo. Kodėl mes tai darome? Mes kalbame apie kitus septynerius metus, suprantame, kad viskas yra tarpusavyje susiję, todėl nusprendėme tai svarstyti kartu situacija yra tokia. Kolegija mane įgaliojo, įgaliojo dėrėtis su profsąjungomis ir tar, tar, tar, tarnautojų komitetu. Nes keičiant darbuotojų reglamentą, taip pat reikės žvelgti naujai sukurtą išorės veiksmų tarnybą, naujai sukurtą, reikės žvelgti į pasiūlymus, pradėjome socialinį dialogą ir po to mes pateiksime oficialų pasiūlymą e, jums, kaip teisės aktų kuriejams. Pirmą kartą šis pasiūlymas bus aptartas bendros sprendimo procedūros būdu, įtraukiant Europos parlamentą. Taigi turbūt dažniau reikės komitete apie tai kalbėtis ir man. Taigi šiandien jau galiu pradėti šį dialogą su pateikdamas pagrindinius dalykus. Jei pažvelgsime į dabartinį projekto tekstą, tai jis yra pagrystas visų pakeitimų įsigaliojimų nuo 13 metų sausio 1 dienos ir tai būtų taikoma visoms institucijoms ir agentūroms, kur taigi kalbama 55 e, tūkstančius darbuotojų. Taigi toliau bendras kontekstas būtų toks, kodėl mes teikiame pasiūlymus dabar. Pirmiausia, yra keletas saulėtekio nuostatų, kurias reikia taikyti ir darbuotojų reglamente. Numatėme, kad e, atlyginimų apskaičiavimo metodas baigs galioti metų pabaigoje. Šis metodas taikomas ne tik e, atlyginimams, bet ir pensijoms ir įmokoms į pensijų fondą. Antras svarbus veiksnys yra tai, kad mums reikia atsakyti į klausimus, kurios kelia parlamentas ir taryba. Parlamentas reikalauja, kad įvairiais atvejais būtų panaikinti kai kurie pasenę elementai. Pavyzdžiui, taryba prašo pakeisti atlyginimų koregavimo metodą, pensijų Taip pat e, struktūrą pergalvoti taryba nori artimesnio ryšio tarp e, užduočių ir e, kategorijų. Taip pat reikia taupyti pinigus ir e, sudėtingų ekonominių laikotarpių ir neignoruoti priemonių, kurių imasi valstybės narės, prisitaikydamos prie dabartinės ekonominės situacijos, taikydami, keisdami savo taisyklės. Komisija norėjo sureaguoti taip pat į, tai, į visus šiuos klausimus visapusiškai, atsižvelgdama į tarpusavio ryšius tarp įvairių žmogiškų išteklių valdymo elementus. Kaip žinote, darbuotojų reglamentas, įdarbinimo sąlygos numato taisyklės ir darbo sąlygas visų ES institucijų ir kitų organų darbuotojams. Taigi, pirmoji skaidrė pasirodė, galima pereiti prie antros ir prie trečios. Labai ačiū. Kaip žinote, darbuotojų reglamentas yra labai svarbi priemonė, garantuojant, kad Europos viešoji tarnyba būtų aukščiausios kokybės kad mums teiktų tą kokybę, kuri mums leiktų įvykdyti mūsų užduotis pagal e, sutartis. Atsižvelgiant į tai, kad ES institucijos susiduria su didžiuliais iššūkiais, mūsų pasiūlymas turi siekti balanso tarp būtino efektyvumo sėkimo ir tuo pat metu galimybės išsaugoti institucijų galimybės vykdyti politiką ir pritraukti kvalifikuotus darbuotojus. Vėliau kalbėsiu apie tai, kad yra svarbu e, pritraukti geriausius, geriausią patirtį, žinias, profesinę kompetenciją, atliekant mūsų užduotis, nes nors kai kas ir kritikuoja mūsų darbuotojų skaičių. Mes lyginame savo darbuotojus su nacionalinėmis administracijomis, ką mėgsta daryti taip pat municipalinės administracijos. Tai galime pasakyti, kad ES institucijų darbuotojų skaičius yra pakankamai mažas palyginti su darbu, kurį dirbame 500 europiečių. O mums reikia taip pat užtikrinti ir aukštą kokybę. Taigi, atsižvelgiant į šiuos pamastymus, į visus veiksnius, kuriuos minėjau, mes siūlome šias priemonės. Siūlome 5 procentais sumažinti darbuotojų skaičių visose kategorijose, visose institucijose iki 18 metų, palyginti su 12 metų lygmeniu, e, per normalų darbuotojų apyvartos e, metodą. Tai yra nepakeisime visų išeinančių į pensiją ir siūlome, kad tai būtų daroma po 1 procentą mažinant darbuotojų skaičių kasmet. Tai yra įmanoma padaryti. Toks e, darbuotojų skaičiaus sumažinimas pareikalaus, kad kiekvienas darbuotojas dirbtų ilgiau. Taigi prisimtų tam tikrą papildomą darbo naštą, jeigu norime pasiekti tokiu tikslu. Todėl mes siūlome padidinti savaitės darbo laiką visiems darbuotojams visose institucijose nuo 37,5 valandų iki 40 valandų per savaitę be atlyginimo kompensavimo, tai yra be atlyginimo padidinimo. Kad būtų aiškiau, kaip kal, ap, kal, galima kalbėti apie e, E, draugišką šeimos gyvenimui darbą, bus numatytas lankstus darbo laiko apskaičiavimas darbuotojų taisyklėse. Svarbiausia yra tai, kad e, vadovybė nedalyvaus bendroje darbuotojų darbo laiko apskaitos sistemoje. Dar vienas svarbus elementas, apie kurį manęs klausia, ką daryti su galima plėtra, pavyzdžiui, Kroatija greitai taps ES nauja nare. Šiuo atveju šį atvejį reikia spręsti atskirai, kaip ir kitų plėtrų atvejais. Tai bus aptarta stojimo startyje, tai bus atskiras klausimas, jis čia neįtrauktas. Atlyginimų ir pensijų korekcijos metodas bus pratestas iki 8 metų nuo 13 metų sausio 1 dienos mes norime iš esmės tai supaprastinti ir, ir, ir atsakyti į kritiką, kuri išsakoma mums taikant šį metodą. Vienas iš, ne, kritik, viena iš kritikų buvo imties atstovavimas. Mes nusprendėme išplėsti tas referencinės aštuonias valstybės narės iki dešimties ir siūlome įtraukti Švediją ir Lenkiją. Nes dabar galime pasakyti, kad kiekviena, galėtume sakyti, kad kiekviena plėtros banga bus atstovaujama. Dar vienas kritikos aspektas, kuris buvo aptartas ir parlamente, tai yra krizės e, sąlyga, kaip jį veikia, kuomet įtaikoma, kodėl ši sąlyga nesuveikė tinkamai esant labai sudėtingoms e, aplinkybėmis 2009 metais. Taigi, dabar mes e, siūlome tą krizės sąlygą, kuri aiškiai veiktų pagal 2009 metų sąlygas. Ir jeigu nedaug ne, ne, ne dievę tai pasikartotų, šiuo metu tokia sąlyga suveiktų ir būtų labai aišku, kad e, ES tarnybos darbo sąlygas būtų susijusi su valstybių narių valstybės tarnybos darbo sąlygomis atitinkamai pagal priemonės, kurias taiko valstybės narės. Jeigu reikės, aš galėsiu detaliau apie tai pakalbėti tolesnėje diskusijoje. Kitas klausimas, kuris yra darbuotojų taisyklėse ir metodikoje skaičiuojant atlyginimus, tai yra specialusis mokestis. Taigi tas solidarumo mokestis iš būtų 5,5 procentų lygmens 2012 metais. Mes siūlome jį taikyti nuo 13 metų pirmos sausio dienos. Svarbu pabrėžti, kad solidarumo mokestis šiandien yra susijęs ir ateitie bus susijęs su e, atlyginimo apskaičiavimo metodu, jeigu jis bus, tada bus galima tenkyti solidarumo mokestį, jeigu nebus metodo, nebus taikomas mokestis. Tikriausiai tai supras ir taryba, nes šios klausimus reikės e, aptarinėti subalansuotai. Toliau kitos priemonės, e, kurios yra svarbios darbuotojams. Siūlome E, laikytis to, ką e, aiškiname kitiems, tai yra valstybės narėms. E, labai dažnai kalbame apie demografinių iššūkių problemas ir valstybės narėms patariame imtis tinkamų priemonių, kai kalbame apie pensijos amžių. Todėl siūlome tą patį ir mūsų darbuotojams. Siūlome pensijos amžių kuris anksčiau buvo padidintas nuo 60 iki 63 metų, 63 metų 2004 metais, būtų padidintas iki 65 metų. Galimybė dirbti iki 67 metų būtų palengvinta ir padaryta patrauklesnė. Minimalus ankstyvam pensijai amžiaus būtų padidintas nuo 55 iki 58 metų. Tas pats būtų taikoma ir ankstyvam išeimui į pensiją be E, pensijų teisų sumažinimo. Tačiau, aišku, tai dažnai buvo kritikuojama Europos parlamento, mes nusprendėme, kad e, tai e, taikoma maždaug 80 žmonių per visas institucijas per metus, kad šis skaičius būtų apribuotas. E, kategorijos kelimas asistentams e, būtų prieinamas tik geriausiams, tik tai tiems postams, kur reikalinga didžiausia patirtis, didžiausios e, geriausios žinios. Čia mes taikome tokį patį požiūrių, kaip buvo daroma administratorių postams per 2004 metų reformą. Analizės ir prašymų iš tarybos rezultatas dėl konkrečių etatų ir darbuotojų kategorijų mums e, leidžia pateikti pasiūlymą, kad sekretorių darbas būtų vykdomas ne e, pareigūnų iki su darbo vieta iki gyvos galvos, bet e, E, pagal sutartis dirba, dirbančių darbuotojų e, su terminuotomis sutartimis. Mes dažnai turime atlaikyti labai sudėtingas išsingus iššūkius ir nusprendėme, kad maksimalus sutarčių terminas būtų padidintas nuo 3 iki 5 metų. Taip įmanoma geriau planuoti ir geriau uh, vadovauti. Vienas klausimas, kuris dažnai yra aptariamas Europos parlamente, tai yra taip vadinamų metinių kelionių, kasmetinių kelionių į, į namus sąlygos, tai yra į tą šalį, iš kurios jie buvo įdarbinti. Labai dažnai šis metodas kritikuojamas, šis metodas iš tikrųjų yra pasenęs, nes apskaičiavimas to laiko, kuris reikalingas nukeliauti ten ir kompensacijos buvo pagristas geležinkelio kilometrais. Šiandien toliau keliaudami mes skrendame, todėl nusprendėme modernizuoti šį metodą taip pat ir pritaikėme įprasnės tvarkos tarptautinės organizacijos e, e, pavyzdį, pavyzdžiui, EBPO e, tvarką. Ir toks terminas būtų ribotas maksimaliai dviejomis dienomis vietoj dabartinių šešių dienų. Ir šis metodas bus apskaičiuotas taikant modernias priemonės, o ne geležinkelio kilometrais. Kai dėl agentūrų Kaip žinote, mes e, daug dirbame tarp institucinėje darbo grupėje, stengiamėsi padidinti agentūrų darbo efektyvumą. Teikiame keletą pakeitimų agentūrų darbuotojų taisyklėms, kad jos labiau atitiktų darbuotojų reglamentą, atsižvelgiant į agentūrų e, specifiškumą. Ir dėl to mes numatome laikinų darbuotojų kategoriją agentūroms. Tikiuosi, tikimės, kad tai bus įvertinta teigiamai. Taigi, kodėl mes visą tai darome? Vienas iš tikslų yra didinti efektyvumą, antras tikslas yra sureaguoti į aiškius raginimus taupyti lėšas. Europos planete puikiai žinote, Ir aš taip pat jūsų prašau naudoti šį argumentą kaip galima dažniau. E, Diskusija su žiniasklaida e, valstybės narėse. Aš taip pat šį argumentą panaudosiu diskusijose su taryba. Tai yra tai, kad jau 2004 metais buvo sutaupyta daug pinigų vykdant reformą. Jau sutaupėme 3 milijardus eurų. O nauja reforma padės sutaupyti dar 5 milijardus eurų nuo šiandien iki 20 metų. Šios priemonės e, papildomai sutaupo 1 milijardą papildomai be to, kas jau sutaupyta e, įvykdžius 2004 metų reformą. Todėl man atrodo, kad mūsų pasiūlymas yra tikrai geras. Taip pat labai svarbu priminti būsimų diskusijų partneriams, kad administracinės ES išlaidos sudaro tik tai 5,8 procento daugiametės finansinės programos nuo 7 iki 13 metų. Ir tai yra tik tai 1 procentas ES BVP. Man atrodo, kad tai yra tinkamą kainą mokėti už tai, ką daro ES tarnyba ES. Bet to noriu pasakyti, kad rengdami daugmetę finansinę programą mes nusprendėme, kad reikia pasiūsti stiprų signalą. Ir toks signalas bus. Nes ketiname užšaldyti aktyvias administracinės išlaidas septyneriems metams Norėčiau pamatyti dar kokią nors kitą viešą administraciją, kuri būtų e, tokia reikli pati savo. Tikiuosi, kad tai bus tinkamai suprasta e, būsimose diskusijose. Manau, kad galėčiau baigti, primindamas mums visiems dar vieną svarbų elementą. E, Tai yra, mes jau keliurius metus dirbame naudodami nulinio augimo politiką darbuotojų skaičiaus atžvilgių. Galiu pasakyti, kad priemonės, kurias aš pasiūliau kolegijai, e, leis mus naudoti labai daug iššūkių keliantį metodą perkelinti darbuotojus iš vienos vietos į kitą, siekti efektyvumo, tai nėra labai lengva, nors tai yra labai svarbu ir tikiuosi, kad šios pastangos bus tinkamai įvertintos, nes preliminariai aptariant šios klausimus su kai kurių valstybių narių delegacijomis, sakiau, kad stengiuosi daryti, ką galiu, kolegija pritarė mano darbui ir pateikėme labai patikimą pasiūlymą. Daugiau neturiu nieko paslėpęs rankovėje, pateikiu šios pasiūlymus su visų pasitikėjimu ir neturiu daugiau jokios manevro laisvės. Žinau, kad, kad e, darybose ne visiems tai bus priimtina, tačiau galiu pasakyti, kad šios priemonės, kaip aš jas pateikiu Jums dabar, man atrodo, yra subalansuotos taupant lėšas ir išlaikant kokybę, kurios reikia Europos viešai tarnybai kartais užduodamas klausimas, kam mums reikia ES pareigūnų. Turiu pasakyti, kad be jų niekas negalėtų stebėti bendros rinkos, valdyti šengeno sistemą, niekas negalėtų vadovauti labai daug iššūkių keliančiams e, priekybos dėryboms. Iš savo patirties žinome, kad kai sustinkame su valstybių narių partneriais ar partneriais iš e, priekybos darybų, su kuo susitinkame. Sutinkame su vyriausiais e, pareigūnais, e, tarptautiniais diplomatais ir brangiausiai apmokamais teisininkais. Taigi, kad atstovautume ES e, interesą, reikia užtikrinti kokybę. Tikiuosi, kad tai bus tinkamai suprasta tolesnėse darybose. Nes jeigu galėčiau parodyti paskutinę skaidrę, sako man, kad ne, tačiau vėliau jums išdalinsime e, popieriuje šią skaidrę. Jau dabar turime problemų pritraukiant tam tikrų kategorijų ir tautybių darbuotojus. Jeigu pažvelgsime į aplikantų santyki dešimtaisiais metais, Vokietija sudaro šiek tiek daugiau 16 procentų ES gyventojų, tačiau pareiškimus iš Vokietijos laukiame tik apie 8 procentus. Dar blogiau yra su Junktinė karalystė, kurios svoris ES yra 12 procentų, tačiau tik tai 2 procentai Junktinės karalystės piliečių yra suinteresuoti dirbti ES institucijose. Galime kalbėti apie daugiau ir daugiau, dar daugiau e, valstybių, kur atlyginimai aukšti. Na ir galima daug kalbėti apie atlyginimų mažymą ir panašiau, tačiau pas to aš būsiu kaltinamas dėl to, kad nesilaikau geografinio balanso. Taigi, tuomet, jeigu dar mažinsime atlyginimus, tai niekas iš kai kurių šalių nebus suinteresuotas dirbti ES institucijose. Taigi diskusijose prašau suprasti šias problemas ir mane remti, nes tolesnėse diskusijose man tikrai reikės jūsų paramos. Ačiū. Ačiū. Pone vicepirmininkė ir žodis mūsų pranešėjai Dagmar Rodberent. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė Šefkovičiau, mėly kolegos. Aišku, Neturiu galimybės pakomentuoti visus e, vicepirmininko išsakytus e, aspektus. Tiesiog norėčiau keletą bendro pobūdžio pastabų pasakyti. Paprasta sakyti, kad es institucijoms reiks mažiau darbuotojų, mažiau žmonių. Niekas iš mūsų negalėtų parlamente atlikti teisėkuros darbo nesugebėtumėme nieko padaryti, nieko nudirbti be darbuotojų ir be jų Europos Sąjunga kaip tarptautinė institucija nesugebėtų nei e, paskirstyti struktūrinių fondų pinigų, nei kontroliuoti jų panaudojimo. Visa tai būtų neįmanoma be kvalifikuotų darbuotojų. Na, tas e, turimas e, pasiūlymo projektas. Aišku, dar reiks socialinio dialogo visose institucijose su profsąjungomis, su suinteresuotomis pusėmis yra geras pagrindas dėryboms. Džiaugiuosi, kad komisaras pripažįsta, kad jis nežai, nežaidžia jokių žaidimų, nes pernelik dažnai yra pateikimi maksimalūs reikalavimai, tikintis per dėrybas bent šį bei tą išsikovoti. Ir tikrai gerai, kai sakoma, jog galime pasiūlyti tik tiek ir e, nedaugiau. Mes tai vertiname, nežinau, ką sakys taryba, nežinau, ar valstybės narės pripažins tą faktą. Tačiau turėsime atsakyti e, savo e, klausimą, ar valstybės narės e, sugebės sąžiningai spręsti klausimą be populizmo ir be bandymo ieškoti to vadinamojo taupo, taupimo atpirkimo ožio. Mili kolegos, ketvirtųjų metų reforma iki 20 metų sutaupys 9 milijardus eurų. Na, įsivaizduokime tokią pinigų sumą e, valstybės biudžete. Kiek procentų į ten sudaryti? Uh, tokie taupimai yra neįsivaizduojami ir dabar dar e, siūloma papildomą milijardą sutaupyti. Taigi milžiniški pinigai. Aš manau, kad pasirinkta e, strategija yra teisinga. Aišku, profsąjungos e, darbuotojų atstov... interesus atstovaujančios organizacijos nes pritars viskam. Aš paliesiu vieną aspektą. Uh, E, kur žinote, aš e, turiu e, kitokios pozicijos, būtent, kad asistentų kategorijoje sukurti visiškai naują darbuotojų kategoriją. Mes turime dabar nuolatinius darbuotojus ir asistentus, kurie dirba šiuo metu iki 3 metų, o siūloma iki 5 metų. Ir uh, jų alga yra mm, stipriai mažesnė ir darbo sąlygos tikrai ne pačios geriausios, darbo krūviai tikrai nemaži. Nemanau, kad ši pasiūlymo dalis yra primtina ir nemanau, kad tai padės pasiekti geografinį, geografinę pusiausvyrą, apie ką jūs kalbėjote, nes tai, ką jūs norite asistentui, konkrečiai sakant, sekretoriui ar sekretoriai mokėti per mėnesį neleis rasti žmogaus kalbančio dviejomis, trijomis mm, kalbomis ir e, turinčio aukščiausią kvalifikaciją. Aš kaip pranešėja negalėsiu palaikyti e, šios pasiūlymo dalies, tikiuosi visas parlamentas mane palaikys, be abejo neturėjau kol kas galimybės padiskutuoti su visais šešiliniais pranešėjais, aš planuoju tą padaryti e, rugsėjo pradžioje, bent jau su kolega Balazaro e, konsultavausi ir žinau, jis mane palaiko ir šią pasiūlymo dalį tikrai turėsime keisti. Kitos pasiūlymo dalis dėl taupimo potencialo, dėl atsakomybės sustiprinimo, viskas čia yra gerai, reikia padidinti darbo laiką, tai yra neišvengiama, jeigu mažiname darbuotojų skaičių, Aš esu įsitikinusi, kad e, pasiūlymas dėl e, personalo sumažinimo ir administravimo sąnaudų iššaldimo yra geras, tačiau ar pasirinkta strategija yra tinkama. Be abejo, mes negalime čia mm, su kirviu prasisukti pro visas institucijas ir iš visų reikalauti to paties. Agentūrose tai manoma, tačiau kitur ne tose institucijose, kur išaugo darbuotojų skaičius pastaraisiais metais daugiau nei šimtų procentų, tas bus nesunku, o kitur labai, labai sudėtinga. Europos parlamente, kur e, visai kitoks kalbų režimas nei taryboje, komisijoje, kur visai e, kitoks darbo pobūdis, kur kalbama nuolat didesnių kalbų skaičiumų nei komisija, kur Lisabono sutartis e, pridėjo papildomų uždavinių, bus neįmanoma suma, sumažinti. Būtina parodyti, kad mes suvokame ekonominės krizės realybę, tačiau kiek procentiškai mes norime sumažinti, reikia e, nubrėžti kažkokias ribas, kurių, kuriuose bus e, veikiama. Na, e, gal reiktų pažvelgti atidžiau į tas institucijas, kur darbuotojų skaičius pastaraisiais metais išaugo daug smarkiau nei čia. E, pensinio amžiaus e, keitimas ir atitinkamai padidinimas e, amžiaus iš ankstiniai pensijai. Akivaizdu, kad yra geri ir taip pat e, viršvalandžio problema yra turi būti sprendžiama. Mm. Taip pat reikia užtikrinti darbuotojui e, galimybę grįžti į gimtinę ir be abejo suteikti jam galimybę pasinaudoti tokomis šiolaikinėmis technologijomis kaip lėktuvas, be jokių abejonių, e, kadangi mm, galima atitinkamais dokumentais rodyti, jog žmogus tikrai nukeliavo į gimtinę, tai uh, šitų sąnaudų kompensavimas yra visiškai uh, nebejotinas. Taigi pagrindas dėryboms yra geras, aš ir visi kiti laukiame dėrybų, tikiuosi visų kolegų palaikymo, aš žinau, kad kai kurie kolegos norėtų paliesti ir kitus klausimus ir žinau, kad iš kitų komitetų mes sulauksime pačių įvairiausių pasiūlymų. Aš tikiuosi, kad mums šį beitą papildyti vis dėlto pavyks. E, pirmininkas, ačiū pranešiai, dabar ponas Cvifka. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti komisijos vicepirmininkui už jo išsame šio siūlomos reformos analizę. Aš visą laiką pasisakau už reformas, bet tai neturėtų reikšti griovimo. Be abejo, galima gerinti situaciją, galime atsisakyti tų dalykų, kurie paseno ir atnaujinti sistemą, kad ji labiau atitiktų dabartinę situaciją. Šiuo metu norėčiau paminėti kai ką, su kuo visiškai nesutinku Nėra tokio dalyko kaip pigus administravimas. Lenkijoje kai kurie neatsakingi pareigūnai kalbėjo apie pigų administravimą. Visa tai baigėsi tuo, kad e, įvyko katastrofa Smolenske ir kitos katastrofos. Turime susitelkti ties veiksmingai dirbančiomis institucijomis. Tai to turi siekti ir ši reforma. Džiaugiuosi, kad minite kokybę, patirtį, kompetenciją. Tačiau tai turi atsispindėti ir tinkamame atlyginime. Pats minėjote, kad neįmanoma pritraukti gerai parengtų darbuotojų, kadangi nesame konkurencingi rinkoje. vidutinė kategorija darbuotojų mažėja, o mes juk norime ją kelti. Taigi susitelkime ties nauda ir privalumais. Visiškai sutinku su mūsų pranešėjos pozicija. Jai pritarė ir Baltaz, ponas Baltazarė, šešėlinis MPP pranešėjas. Norėčiau pasiūlyme atsižvelgti ir į karjeros mm, augimo galimybės. Tai yra svarbu. Jeigu žmonės dirba 10 ar 15 metų, tačiau nepakyla karjeros laipteliuose ir nepadaro jokios pažangos, bet kyla karjeroje, tai nėra tinkama, reikia tam surasti sprendimą. Jeigu kas nors netobulėja, nedirba taip gerai, kaip turėtų, jie turėtų būti atleisti, o ne gauti paaukštinimą. Dar vienas dalykas. 5 procentų darbuotojų sumažinimas. Tam nepritarėme, kadangi, kaip jau Dagmar ir pastebėjo, Europos parlamentas dirba visiškai kitaip lyginant su taryba arba teismu. Jiems trūksta darbuotojų ir todėl teismo bylos, bylų nagrinėjimas užtrunka vis ilgiau ir ilgiau. Man atrodo, kad reikia atsižvelgti į, į, į tam tikrą institucijų darbo pobūdį, numatant darbuotojų mažinimo planus. Negalima taikyti vienodo lygio visoms institucijoms. Aišku, galite tikėtis mūsų glaudaus bendradarbiavimo. Aš taip pat esu suinteresuotas vykdyti socialinį dialogą. Jau dalyvavau keletę susitikimų, tačiau tuo pat metu mes jūs paremsime šiame darbe, kadangi reformos reikia, tačiau ji turi būti protinga. Negalime leisti, kad žiniasklaida pateiktų kažkokius neįtikėtinus sprendimus. Jūsų pateikta informacija, kad tai yra vienas procentas ES biudžeto, tai nėra daug tokiai dideliai organizacijai, kokia yra Europa. Ir linkiu Jums ko geriausios sėkmės, komisarė. Herzlichen Dank. Ačiū. Dabar žodis ponui Masip. Ačiū. Ne tai, kad aš jums labai pritarčiau, bet kitaip elgtis tiesiog nebeįmanoma. Klausimas dabar. Kada, manote, kaip komisaras, pradėsite įgyvendinti šią reformą, kada šios priemonės įsigalios? Ar bus koks nors pereinamasis laikotarpis? Ačiū. Norėčiau priminti Jums laiką. Mums liko 10 minučių, ponė Lichtenberger. Aš kalbėsiu greitai. Pirmiausia. Pritariu poniai Rodbėrent dėl geografinio pasiskirstimo. Ir žemesnių atlyginimo lygių. Nepam... Nepamirškime, kad šie lygiai yra čia labai svarbus. Jeigu norime išlaikyti geografinę pusiausvyrą, mes privalome ją išlaikyti, kadangi jei pusiausvyros nebus, tuomet tai atsispindės ir aukščiausiame ligmenyje. Antra. Aš nenoriu paskatinti populistinės kovos prieš pareigūnus valstybėse narėse, tačiau mes privalome apžvelgti bendrą vaizdą. Jeigu kalbame apie 5 procentus, juk aukštesnį atlyginimą gaunančiose kategorijose nebūtų taip jau skausminga, jeigu keletą procentinių punktų būtų nubraukta. Taigi yra tam tikrų būdų, kaip galima viską sulyginti. Čia kalbėjau apie sumažinimus. Tačiau man problemų kelia vienas dalykas. Susijęs su vadovavimu ir moterimis. Man atrodo, kad kai kurios taisyklės yra labai svarbios, kalbant apie moterų dalyvavimą valdyme. Turime priimti šios sprendimus, kadangi kitaip tos stiklinės lubos dar sustorės. Kitas pastebėjimas. Ką mes lyginame valstybėse narėse? Jeigu lyginsime valstybių narių diplomatinės tarnybas, tai aišku, čia atlyginimas mažesnis. Bet reikėtų mišriau daryti tą palyginimą tarp administracinių tarnybų ir diplomatinių tarnybų. Aišku, mūsų kalbų reikalavimai kitokie. Bet to lyginti negalima, kadangi žinome, jog diplomatiniai sluoksniai tam tikrose valstybėse narėse gali būti problematiški. Aš turiu svajonę, norėčiau kad būtų daugiau apsikeitimo tarp nacionalinių ir ES pareigūnų, kad geriau suprastume, kaip veikia nacionalinės administracijos, tačiau to galime pasiekti tik kartu su valstybėmis narėmis. Na, tačiau kaip tą pasiekti? Į, į žmogui grįžus e, į gimtinę e, e, bus labai sunku dirbti, nes ten karjeros perspektyvos yra ribotos ir aukščiausių pareigūnų tikrai nenori to daryti. Jeigu pavyks kažką pakeisti, bus labai džiugu. Dabar ponia Tain. Pone vicepirmininkė, pirmiausia, sveikinu su tokiomis drąsiomis taupimo ambicijomis. Aš tikrai galiu pritarti tokiai strategijai. Man asmeniškai nekelia sunkumų, kad du žmonės. E, E, dirbantis tą patį darbą gauna skintingą atlyginimą. E, nes tas fenomenas yra ir Vokietijoje, mes juk abi esame iš Berlyno, ponė Redberent, žinote, kad autobusų vairuotojų atlyginimų skirtumai yra m, mm, tikrai dideli, vienas uždirba dvigubai daugiau nei kitas. Ir dėje e, vieniems taupimas kainavo daugiau nei kitas. Tačiau norėčiau E, kalbėti apie karjeros galimybės, apie ką kalbėjo ir ponas e, Svievka. Jūs kalbėjote, kad per mažai e, vokiečių, britų, ypač aukščiausiose pozicijose ir tai, kad aukščiausi pareigūnai yra nepakankamai atlyginami. Aš prisimenu, dar iki darbo parlamente sustikau su komisijos darbuotojais, kurie atostogauja, atostogavo Vokietijoje ir buvo 50 metų bei jau ruošiasi išeiti į pensiją, o išėjai pensiją 10-15 metų dirba e, advokatais, nes e, kadangi karjerą komisijoje padaryti įmanoma tik tai, jeigu esi jaunas, moteris ir esi iš Bulgarijos ar Rumunijos. Taigi tai yra akivaizdu ir demografinio disbalanso problema dėl to ir kyla. Ir būtent dėl to žmonės iš kai kurių valstybių narių paprasčiausiai nenori dirbti, nes nemato pakankamų e, karjeros galimybių. E, ačiū. Dabar ponė Regner. Dėkui. Tikrai didelės sėkmės šiame sunkiame darbe. Ir, ir be abejo linkime jums e, kuo geriausių rezultatų. Aš tikrai raginu jūs iš visų jėgų vengti klasių susiskaldimo ir klasių visuomenės Europos institucijose. Na, aš, kai naudojusi transporto departamento paslaugomis pas mus, jau matau, kokie yra atlyginimų skirtumai, pensijų sistema, kalbant apie solidarumo mokestį, ar tai bus taikoma E, pensijoms ir kodėl taikoma ar netaikoma. O kalbant apie e, darbuotojų atsinaujinimą, ir e, ekspatriacijos problemas, ar iš principo būtina E, darbuotojus įsitraukti, darbuotojus atsigabenti čia į Briuselį ir jeigu būtina, tai gerai, tai jeigu iš, patričių, iš pat pradžio ekspatriacijos išmoka yra suprantama, tačiau po 20 metų man ji tikrai abejotina. Ačiū. Uh, Labai ačiū už Jūsų paramą ir už klausimus. Nes e, tikiuosi, kad mano atsakymai padės išsiaiškinti kai kurias problemas. Iš pradžių norėčiau, norėčiau patikinti jūsų komitetą ir jūs, kad mes esame pasirengę su jumis dirbti kartu. Aišku, kad užduotis sunki, yra daug techninių dalykų. Kaip žinote, teis, darbuotojų taisyklės nėra lengva skaityti, perskaityti. Mano tarnybos visada bus pasirengusios jums padėti jeigu jums reikės patikslinimo ar informacijos. Dėl ateinančių savaičių, mėnesių. Kita diena po pasiūlymo pateikimo mes susitikome su pirmininku Barosu su darbuotojų profsąjungų atstovais ir jau manau, kad šiame lygyje prasidėjo dialogas, e, rytoj prasidės e, darbas su generaliniais direktoratais, kalbėsime apie grafiką ir taip toliau. Ir po vasaros atostogų tęsime darbą rugsėjo mėnesį ir informuosime jūs atitinkamai. Jau su darbuotojais keitėmės nuomonėmis, man buvo malonu, kad galų gale sprendimas e, sušaukti streiką buvo atšauktas sakiau anksčiau ir e, dabar sakau, kad mes norime pilno socialinio dialogo. Taigi manau, kad kol kas e, bendraraujame su profsąjungomis tinkamai. Vakar e, reaguodami į pono Cvitkos klausimus galiu pasakyti, vakar labai surengėme geras politinės konsultacijas dėl e, karjeros dalykų Prieš keletą mėnesių manęs klausėte apie tos e, žymiosius taškus. Na, tai galiu pasakyti, mes bandome dabar supaprastinti sistemą ir pasiekti, kad paaukštinimas būtų e, pagristas nuopelnais, tačiau norime turėti perspektyvas e, darbuotojams siekti karjeros ir ieškome ko geresnio balanso, kuris leistų ir tiems, kurie yra geriausi, dirba daugiausiai, e, naudotis geresnėmis karjeros perspektyvomis, kaip yra kiekvienoje sistemoje. Dėl klausimų, kuriuos iškėlė Dagmar Okberent, e, aišku, kad sudėtingiausias klausimas yra dėl specifiškumo įvairiose institucijose. Žinoma, kad parlamentas yra E, svarbi institucija, tačiau tą patį galima pasakyti apie kiekvieną, įskaitant ir mano instituciją. Jeigu žiūrėsime apie darbuotojų skaičiaus didėjimą pastaraisiais metais, tai na, procentinė išraiška e, didėjimas buvo gana nemažas. Taigi reikia ieškoti kažkokio tai efektyvumo padidėjimo Manau, kad vienu procentu pagerinti efektyvumą per metus galima ir turėtų būti galimybių e, svarstyti šį pasiūlymą. Galų gale tai bus biudžeto klausimas, nes postai pustosus galima sukurti, jeigu yra biudžetas. Na, o komisija sudaro 42 procentus visų ES institucijų. Todėl labai svarbu, kad visos institucijos dalyvautų e, šioje reformoje ir mano skaičiai traukia visas institucijas. Tačiau tai aišku bus vienas iš klausimų, kurį reikės detaliau aptarinėti. Be to, manau, kad turime turėti galvoje, jog siūlome 5 procentų sumažinimą, tačiau tuo pat metu didiname darbo valandas. Ir taip pat e, sumažėjus dienų skaičių skiriamų kelioniai namo mes daug išlošiame. Taigi yra tam tikra kompensacija tam mažinimui. Taigi šis sumažinimas rezultatų prasme yra neutralus. Sekretori, sekretoriato darbuotojai. Manau, kad tai bus politinis e, ir biudžeto klausimas, kad e, sekretorė atvykstų iš toli, tolimos Europos šalies, atsivežtų visą šeimą į Briuselį, kad priimtų tokį sprendimą, kad dabar aš čia tęsiu karjerą išvykdama iš e, savo šalies. Tai tuomet tikrai sutartinių agentų atlyginimai nebūtų pakankami užtikrinti geografinį balansą. Tačiau atlikdami detalę analizę, būtent apie tai, kokie yra reikalavimai iš darbuotojų pusės, mes padarėme išvadą, kad tokį darbą galėtų sudaryti, atlikti sutartiniai agentai ir norėdami padidinti to darbo patrauklumą, mes siūlome neterminuotas sutartis, ko reikalauja kai kurie sutartiniai agentai. Pritariu ponui Cvevka, kad mes turime reformuoti, o ne greuti. Aš aišku, jums pritariu. Atidžiai panalizavę rekomendacijas konkrečiai skirtingoms šalims, rasime vieną sakinį, kuris dažnai taikomas įvairiom, kad matome administracinių gebėjimų eroziją. Todėl yra problemų apsarbuojant ES fondus, valdant ES projektus. Negalime visą laiką vien tik tai mažinti, mažinti, mažinti. Reikia geros administracijos, kad valstybė gerai funkcionuotų todėl reikia keisti filosofiją, kaip administruoti ES lėšas ateityje su komisijos dalyvavimą, nes matome, kad dalis problemų valstybės narės yra ta, kad net nėra administracinių pajėgumų. Ir galų gale rezultatas yra tas, kad mažesnis yra ES konkurencingumas. Taigi reikia skaičiuoti ir reikia rasti aukso vidurį kad būtų išlaikyta aukšta darbuotojų kokybė. Pritariu kai kuriems iš jūsų, kurie sako, kad e, atlyginimai yra labai svarbu. Dabar kiekvienas įdarbinamas žmogus, jų vidurkis yra 3-4 metai, AD5 atlyginimas yra galbūt patrauklus baigusiems universitetą, bet jeigu jau esi 34, turi šeimą, turi darbo patirties, Toks atlyginimas nėra toks labai patrauklus. Ir mes matome aiškę tendenciją. Jeigu bus galimybių, aš mielai pateiksiu Jums tikslesnių skaičių dėl geografinio balansų ir tendencijų pastaraisiais metais. Taigi konkretus atsakymai į konkrečius klausimus, ponai Masip. Viskas priklausys nuo bendro sprendimo. Aišku, aš norėčiau baigti teisėkuros procesą 12 metų vasarą, kad galėtume sistem, parengti sistemas, taikyti naujas taisyklės nuo 13 metų sauso pirmos. Nes kitai bus daug improvizacijos. Taigi aš tikiuosi, kad ir su taryba rasime sutarimą, jog tai yra svarbu Aišku, bus pereinimo laikotarpio priemonių, ypač taikant, e, taikant aukštesnį pensinį amžių, kad niekas nebūtų e, nustebintas, bus perinamasis laikotarpis, kuris pamažu bus ilginamas. Dėl lyčių balanso, tai ačiū poniai Lichtenberger už šio klausimo iškelimą. Šį klausimą mes sprendžiame ir kitame dok kitose dokumentuose ir turime dėlių tikslus iki 14 metų. E, galėsite klausti manęs prieš baigiant mano karjerą čia, kaip man pasisekė. Mes norime, kad bent 25 procentai žmo, moterų dirb, turėtų vadovaujančius postus. Kaip žinote, dabar daugiau moterų dirba komisijoje negu e, vyrų, tačiau pasiskirstimas pagal postus nėra vienodas, turime didinti moterų dalį. Toks tikslas yra ambicingas, tikiuosi, kad jį pasieksime, tačiau aš, aš galėsiu pateikti Jums naujesnių skaičių. Tikiuosi, kad e, nebus, nesus, nepasidarysiu daug priešų tarp diplomatų Briuselėje, tačiau mes patikriname, kokia prasme mūsų atlyginimai yra konkurencingi su jų turiu pasakyti, kad jų atlyginimai yra labai labai konkurencingi. Aš nekalbu apie komisiją, kaip suprantate. Taigi, darant be kokius atlyginimus, reikia aiškiai sakyti, kad e, tas pat, tą patį darbą dirbantis žmogus turėtų dirbti na, na, siūlyti tą pačią kokybę taip pat. Geografinis balansas. Galiu pateikti, pateikti konkrečių skaičių, bet jeigu kalbėsime apie pastarąją plėtrą, tai informacija nebuvo šimtų procentų tiksli, nes turėjome didelių problemų siekdami tikslinių skaičių E, naujų valstybių narių prasme. Jeigu atsižvelgtume į, tai, į kiekvienos šalies e, svorį ir kaip jis atspindi e, darbuotojų skaičiuje, tai iš tikrųjų jis sudarė apie du trešdalius šalies svorio. Pastaraisiais metais reikėjo imtis ypatingų priemonių, ypatingo įdarbo, įdarbinimą organizuoti, nes tiesiog nepavyko įdarbinti žmonių iš paskutinių kelių valstybių narių. Šiemet baigsime e, specialiosios išlygos procesą ir ieškome dar vieno vadovo iš Bulgarijos ir Rumunijos. Taigi daugumoje valstybių narių šiuose pozicijose yra po vieną žmogų, tik tai Lenkija ir Vengrija turi du Taigi tikrai nėra jų per daug. Ir jeigu pažvelgsime į vyresniosius vadovus, tai problema galbūt nėra tokia didelė, taupant didelio atlyginimo prasme. Problemų yra, kai pradedame žiūrėti į mažesnės, žemesnės kategorijas matome šiokių tokių netikimų, kurios, kurie po 10-15 metų mus jums persekėti, kai tie įdarbinti žmonės prieis prie aukštesnių postų, aukštesnių kategorijų. Tuomet e, bus svarbu užtikrinti geografinį balansą. Paskutinis konkretus klausimas dėl pensijų ir Ekspatriacijos išmokos. Ekspatriacijos išmoka. Iš išmokos mes nelėtėme, nes esame visiškai įsitikinę, kad jeigu prie jos prikišime nagus, tai balansą pakeisime nekonkurencingumo pusėn darbo rinkoje. Kaip žinote, aš esu dirbęs e, diplomatinėje tarnyboje ir žinau, kad ką bedarytum, bedarytum jeigu persikeliai į Briuselį, turi du dviejus namus. Taip yra. Turi rūpintis ir savo tėvais, savo šeimą likusią namuose, turi grįžti namo. Nėra taip, kad atvažiuoji čia ir pamiršti viską, kas vyksta tavo šalyje. Ir tam yra ekspatriacijos išmoka. Kuo vyresni e, jūsų tėvai, tuo daugiau reikia tos išmokos. Todėl mes nusprendėme ją palikti savo pasiūlymą, o kalbant apie pensijas, yra tik keletas pakeitimų. Mes padidiname pensijos amžių jau vieną kartą, dabar siūloma padidinti dar kartą. Sumažiname galimybės anksti išeiti į pensiją be E, pensijos sumažinimo ir padidinamą pensinį amžių. Taigi, kalbant apie pensijas, mes padarėme tikrai daug, reformavome sistemą gana smarkiai. Tikriausiai žinote, kad darbuotojų įmokos yra didžiausios ES, 11,6 procento, palyginti su kai kuriomis valstybėmis narėmis, kur valstybės tarnautojai nemoka nieko į pensijų fondą. Tai yra labai žymus dydis. O ypatingas mokestis nemokamas pensininkų ir neįtrauktas į mūsų dabartinį pasiūlymą taip pat. Ačiū. Ačiū, ponė vicepirmininkė. Na, viršijame visą mums skirtą laiką, todėl reikia baigti posėdį. Ačiū visiems dalyvavusiems, ačiū ypač visiems, kurie išliko iki galo. Pirmininkas dėkoja ir vertėjams. Taigi visiems e, gerų ir malonių atostogų.